Bien. <sighs> Monsieur le ministre, euh, c'est un vrai. Pone ministrė, mums džiugu priimti Jūs čia savo posėdėje. Tai yra Jūsų pirmas oficialus vizitas transporto komitete. Mes džiaugiamės Jūsų asmenyje matydami čia pirmininkaujančios Belgijos atstovus, o su šiuo pirmininkavimu mes siejame didžiulės viltis Ir dabar, ilgiau nebegaiždamas, suteikiu Jums žodį, prašom. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pranešėjau, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti už kvietimą į posėdį. Ir čia norėčiau pristatyti pirmininkaujančios Belgijos prioritetus mobilumo ir transporto srityje. Esame įsitikinę, kad geras konstruktyvus bendradarbiavimas tarp transporto komiteto tarybos ir komisijos yra ta iniciatyva, e, kuri yra puikia. Tai padės mums siekti pažangos, užtikrinant judumą ES. Tas tam, kad galėtume savo tikslų pasiekti, tas konstruktyvus bendravimas yra būtinas. Esu užmesgęs dvišalius kontaktus su savo kolegomis, su Europos komisija, su tarybos sekretorietu ir su kai kuriais transporto komiteto nariais. Šie dvi šaliai kontaktai parodė, kad mūsų programa yra tikrai ambicinga. Mes nusistatėme labai aktualius prioritetus, jie yra vis tik tai realūs ir realizuotini. Svarbiausi prioritetai yra šeši ir yra nuvadyta eilė įvykių, lydėsiančių tuos prioritetus prioritetai ir tie renginiai, tie įvykiai yra susiję su aktualių klausimų sprendimu ir su komisijos darbo programa. Džiaugiuosi galėdamas konstatuoti, kad ES institucijos jau 2010 metais pasiekė kompromiso dėl daugelio svarbių klausimų, įskaitant ir jūros dokumento elektroninio apdorojimo, dėl transporto E, e, geležinkelio srityje, dėl e, avarijų prevencijos oro transporto srityje 2004 metų pagrindų reglamente yra numatytas, koks vaidmuo tenka Galilėjo ir kokį vaidmenį vadins jį prižiūrint instituciją. Taip pat sutarėme dėl paketo dėl jūrų ir upių navigacijos. Svarbu, kad transporto sritis e, būtų vystoma tvariai, svarbu pabrėžti saugą ir saugumą, galvot apie visas transporto priemonės. Yra būtina, kad inovacijos būtų tinkamai panaudojamos visais įmanomais būdais. Čia e, mes kalbame apie mums ypatingai svarbią koncepciją ir taip pat kalbame apie e, bendrai mums tenkantį judumo iššūkį mes e, prisidėsime prie baltosios knygos, rengsime baltąją knygą dėl transporto ateities. Šioje baltojoje knygoje bus aptarti visi elementai, kurių, kurie yra būtini siekiant spręsti mums tenkančius iššūkius transporto srityje. Belgija norėtų konstruktyviai prisidėti prie tos baltosios knygos rengimo ir įgyvendinimo. Ponios ir ponai, Mums atrodo, jog reikėtų surenkti pirminį pasikeitimą nuomonėmis jau nu, spalio mėnesį, kai susirinks savo posėdžio taryba, kad būtų galima gruodžio mėnesį jau priimti uh, patį tekstą. Tuo būdu reikės pagalvoti apie tai, kaip finansuoti multimodalinio transporto srityje išorės kaštus. Mes manome, kad prie to klausimo verta sugrįžti. Norėtume taip pat peržiūrėti direktyvą dėl eurovinietės ir e, baltojoje knygoje, šiam, baltąjį knygą, tiksliau šiame kontekste tiks rimtas vaidmuo. Baltoji knyga be kita ko prisidės prie TNT transeuropinių tinklų vystimosi problematikos sprendimo. Mes, kaip jau buvo siūlyta, kai, saragu, kai kaip Saragosoje buvo pasakyta, norėtume e, vystyti politiką ir metodiką, kurios padėtų mums įdėkti transeuropinį e, transporto tinklą su aiškiai apibrieštais prioritetais. Mes taip pat laukiame ir komisijos siūlymų dėl geležinkelio pirmojo paketo peržiūros. Šiuo klausimu diskusijos turės vykti pirmininkaujant Belgijai, neišvengiamai. Mes taip pat didelį dėmesį skiriame transporto saugumo skatinimui. Džiaugiamės, kad iš komisijos sulauksime netrukus ketvirtosios veiksmų programos susijusios su saugumu transporto srityje. Gruodžio antrą dieną, kai susirinksime į transporto tarybą, mes pateiksime išvadas, kurios padės pabrėžti uh, e, kokie yra mūsų kiekybiniai tikslai e, susijęs su tuo veiksmų planu. Kiekybiniai tikslai yra tas dalykas, kuris geriausiai parodo, ko, kokiu rezultatu pavyko pasiekti įmantis jau minėtų priemonių. Taip pat turėtume renkti kuo geresnę praktiką, kad galėtume į vieni iš kitų išmokti maksimaliai naudingų dalykų. Spalio mėnesį kartu su Europos parlamentu ir komisija Belgija rengia Europos transporto saugumo dienas. E, vidaus rinkos plėtra, paslaugų ir prekių srautai ES rodo, kad reikia turėti efektyvę E, elektroninio keitimosi duomenimis sistemą ir taip pat su, kalbant pirmiausia apie kelio, e, kelių eismo taisyklių pažeidimus. Turime vystyti tvarų judumą, o tai reiškia, kad reikia po truputėlį stiprinti kitas transporto rūšis šalia trans, kelių transporto. Visos kliūtys šioje srityje turėtų būti operatyviai šalinamos, ypač kalbant apie jūrų transportą ypač kai kalbame apie e, trumpo atstumo transportą. Logistinė transporto grandinė reikalauja laikytis integruoto požiūrio, o, ne, o net nedėmesį skirti tik atskiroms transporto rūšims. Esant tokiam kontekstui, rugsėjo 15-16 dienomis neformali e, taryba rinksis posėdžio Antverpenė ir ten be kita ko bus kalbama apie upių ir jūrų transporto integravimą į Europos e, prekių transporto bendrą sistemą. Transporto komiteto dalyvavimo šiame renginyje yra laukiama nuoširdžiausiai ir nekantriausiai. Dalyvaus komisaras Simkalas ir kiti kolegos iš kitų valstybių narių. Najadės planas taip pat turi būti įgyvendinamas. Svarbu atlikti tarpinę to plano gyvendimo peržiūrą ir bus surenkta taip pat konferencija, kur bus kalbama be kita ko apie prekių transportą, apie krovinių transportą ir kalbėsime e, didesnį dėmesį skirdami upių transportui. E, jūrų saugos agentūra turėtų būti dėkta, kad būtų galima paremti saugumo jūroje pastangas, siekiant užtikrinti saugų, e, saugią navigaciją jūroje, kad būtų galima suteikti laivams pagalbą avarijų atveju ir panašiai. Ši agentūra e, e, matosi yra naudinga kasdieniniam gyvenime. E, 1406 reglamente 2003 metų e, šios nuostatos yra numatytos. Kalbant apie jūrų e, navigacijos saugumą, e, šis reglamentas turės dar būti peržiūrėtas ir pritaikytas. Trečiasis jūrų navigacijos saugos paketas numato, kad reikės imtis naujų priemonių siekiant užtikrinti jūrų navigacijos saugumą. Kai dėl aviacijos ir jos saugos Matėme, kad iš dalies buvo uždaryta Europos e, oro erdvė po ugnikalnių Islandijos įsiveržimo. E, oro transportas buvo labai sutrikdytas, tačiau tai mus paskatino pamastyti apie e, oro transporto saugumą, apie keleivių teisės, apie modalinį transportą ir apie būtinybę turėti efektyvų, efektyvius transeuropinius transporto tinklus. Dar turi būti atliekama daug visokių pagerinimo darbų, turėtų būti įgyvendinta vieno Europos dangaus idėja. Rūdienį bus rengiamas aukščiausio lygio sustikimas, aviacijos sustikimas Birugėje, bus kalbama apie saugą ir saugumą oro erdvės srityje, aviacijos srityje. Bus kalbama apie SES2. Um, Monrealyje vadovų sutikimo metu bus išdėstytas ES požiūris visomis šiomis temomis. Komisija paskelbė komunikatą dėl 2010 m. tarpinės e, peržiūros susijusios su, e, su, su, e, su programomis EGNOS ir Galilėjo satelitinės ieško sistemomis. E, buvo išanalizuoti kaštai, tai buvo atliekama kartu su e, valstybėmis narėmis ir Roleon Beržiai vadovaujamu biuru. Tikimės, kad ši tarpinė peržiūra 2010-aisiais padės uh, išanalizuoti uh, tinkamai riziką ir bus galima geriau sutvarkyti sistemos sertifikavimo reikalus ir numatyti daugiametį finansavimą jai. Nuo 2013 pabaigos Galilėjo E, galės būti konkrečiai užbaigta ir naudojama programa. Komisaras Tajani praeitų metų birželio 24 pateikė veiksmų planą Galilėjo įgyvendinimui. E, manau, kad taryboje aš irgi kelsiu šią temą, kad būtų galima kuo greičiau pasiekti bendradarbiavimo sustarimo dėl GNSS tarp ES, jos valstybių narių ir Norvegijos. Galiausiai yra labai svarbu pabrėžti STI plano svarbą. Mes norime, kad būtų skatinamas uh, sistemų tarpusavio saveikumas ir mes manome, kad STI direktyvos nuostatos turi būti įgyvendinamos ir kad tos nuostatos, norime pabrėžti, turi nekliudyti technologijų vystimuisi. STI uh, E, įtraukimas į tra, kelių transporto sritį turėtų padėti pagerinti e, kelių transporto tvarumą ir padidinti jo efektyvumą bei padidinti jo saugumą. Tai štai yra e, svarbiausi dalykai, prie kurių mes norėtume sutelkti savo darbus. Ačiū. <coughs> Man daro didžiulį įspūdį tie visi užsibriežti darbai. Perduosiu žodį koordinatoriams, vyriausiai ponui Mačiui Groš. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui, kuris atstovauja pirmininkaujančiai valstybei. Turbūt neperdėsiu, jei pasakysiu, kad net perskaičius programą matosi, kad belgai labai ambicingai nusiteikė savo pirmininkavimo metu. Ir tai sakau netgi ir e, didžiuodamasis nes e, galima pasakyti, kad praktiškai trys pirmininkavimo pusmečiai e, praėjo be esminių diskusijų ir tikėsimės dabar didesnės sėkmės iš Belgijos. Dėl kaštų, ne tik tai kelių transporto, sausumos transporto, tai turbūt tai bus viena, viena iš esmingiausių diskusijų. Tai reiškia, kad tų, kas moka lėšos, bus paskirstytos vienodžiau ir iš tiesų nereikėtų to nu, nuvertinti. Tai gali būti svarbus pajamų šaltinis įvairioms valstybėms. Prie to dar grįšiu vėliau. Tai gali būti svarbus tiltas tarp įvairių e, finansų infrasu, e, transporto infrastruktūros finansavimo šaltinių. Ir e, tai būtų kas kita negu tikslinės lėšų numatymas. Saugumas ne tik tai mums, bet ir piliečiams labai svarbus principas Na, o kalbant apie keliavimą oro, naudojantis oro linijomis, jei saugumo klausimo neišspręsime per reglamentus, tai galbūt e, vis dėlto būtų galima e, rasti protingus e, sprendimus. Gal toks kelias būtų tinkamiausias, nes kalba eina ne apie tai, kad vis didesnės e, kliūtis barjeros reikia e, nustatyti, reikia užtikrinti, kad valstybės narės netaikytų skirtingų e, standartų Europoje ir svarbu, kad Europa vykdytų tinkamą kontrolę ir numatytų sertifikavimo abipusį pripažinimą. Uh, ypač kai galvojame apie tokias alternatyvas kaip kūno skaitytuvai ir kitos priemonės. Tad čia yra įvairių svarbių sistemų. 40 tūkstančių žuvo, 300 tūkstančių buvo uh, sužeisti dėl nelaimingo atsitikimo toje uh, srityje ir pirmininkaujantį valstybę tikrai plačiai užsimojo, siekdama didinti saugumą, tačiau taip pat svar, e, svarbu nusistatyti uh, aiškius tikslus, ar pasieksi jų ar ne, gal, gal netiek svarbu, gal tikslus įgyvendinsi 90 ar 80 procentų, bet jei kalbėsime apie kelių eismo saugumą, tai labai svarbu, kad būtų daugiametė programa, kurioje numatytumėm bendrus tikslus, kurie mūsų manimų yra svarbus. Šįryt e, išklausėme pirmininkavusios Ispanijos e, atstovo, jie kalbėjo apie bendras saugos priemonės, kalbėjo apie vieno Europos dangaus privalumus ir Aš e, pasakiau, kad, e, kad reikėtų daugiau tokių ugnikalnių, ne tik tai aviacijos e, srity, bet ir finansų srityje, nes tik tai išsivežus ugnikalnį visi susijama ir pradeda bėgti greičiau. Tai gal daugiau ugnikalnių tikrai neblogai būtų ir valstybės narės suprastų, kad yra daug sričių, kur mums reikia greičiau priimti teisės aktus. Galėčiau pateikti labai gerą pavyzdį iš geležinkelio sektoriaus ryt galbūt pavyks patvirtinti geriausią reglamentą. Jei pavyks sutraukti 10 tūkstančių nacionalinių teisės aktų 27 reglamentus, aišku, e, tam padaryti reikia, e, reikia lėšų, taip pat reikia abipusio pripažinimo technologijų, reikia uh, Um, technologijų tam padaryti. Um, reikia pastangų taryboje uh, to, to pasiekti, nes ką matome geležinkelių sektoriui. Negalima sakyti, kad uh, visuomenė uh, nuvilta yra, bet iš tiesų dominuoja nacionalistiniai interesai. Tikrai reikėtų keisti požiūrį, viską spartinti ir turbūt pirmininkaujantį valstybę galėtų teikti pasiūlymus. Dėl to mus neramina tai, kad e, komisija dėl neaiškių priežasčių galėtų atidėlioti e, diskusijas ir e, išdėstymas nauja redakcija būtų kaip tik tai ta galimybė iš naujo svarstyti šitą temą. Taip pat ir su Baltaja knyga. Mes norėtumėm kalbėti apie bendrus tikslus, svarstydami Baltąją knygą. Dešimtieji, dvidešimtieji šis laikotarpis Tai e, jeigu apie jį kalbame, tai turbūt negerai pirmą kartą galimybė tai padaryti bus 11-aisiais. Tai bus akivaizdi, e, akivaizdus iššūkis pirmininkaujančiai valstybei, taip pat ir komisijai. Dabar jūrų transportas. Palėtėme kelis e, klausimus. Vienas iš jų buvo efektyvumas. Žinoma, intermodalumas yra efektyvumo dalis siekiant naudoti, sujungti įvairias transporto rušis, kad tai veiktų efektyviai, to uh, siekiame. Tačiau reikėtų tai daryti protingai ir matau, kad kolega Krameris pritarė man, kalbant apie tarptautinius susitarimus. Manau, kad dabar matome, kaip yra su JAV, pasiekėme susitarimo, gal per nelik dideli optimistai buvom. Ir jums pirmininkaujant Europą iki spalio turi parengti galutinį sutarimo variantą, kur labiau e, būtų akcentuojama tai, ko mes siektumėm. Tai jau matėm SWIFT atveju. E, iš tiesų turime galių dėrėtis su JAV ir turime pasiekti, kad susitarimuose tai būtų atspindėta. Ir dar, Belgija turi pasirengti Kankūno susitikimui, atsižvelgdama į tai, kas įvyko Kopenhagoje, kad e, svarstant aplinkosaugą būtų kalbama ir apie efektyvumą, nes e, aplinka čia yra svarbi. Ir dar vienas dalykas e, - transportas yra būtinas blogis tam tikrą prasme. Vis dėlto transportas uh, Um, užtikrina darbo vietas daugiau negu 10 milijonų žmonių. Jis ir ekonominių požiūrių duoda pridėtinės verties, bet ir uh, aplinkos saugos požiūrių tai yra uh, svarbus uh, dalykas. Tai mes turėtumėm galvoti, kaip keisti transporto sektorių, kad mažintumėm CO2 emisijas. Ir mūsų partijos, visos mūsų partijos vardu norėtumėm palinkėti jums pirmininkų sėkmės pirmininkaujant. Ir e, tikimės, kad pagal belgiškas tradicijas pirmininkaujančios valstybės e, sėkmė nebus proporcinga šalies dydžiui. Dėkui. Ja, dankjewel, eh, meneer de voorzitter, meneer de minister. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ši programa yra labai ambicinga, bet kartu būtina, nes matome, kad transporto sektoriui iškyla daugybė iššūkių. Uh, Svarbu spręsti transporto kamščių problemą, saugumo ir saugos klausimus, klimato e, problemas. Tačiau tai yra tas sektorius, kuriame dirba daugybė žmonių. Ir galiausiai visi ES piliečiai susiduria su mobilumo politikos reikalais. Tikslas yra turėti labiau integruotą transporto sistemą, tvaresnę transporto sistemą Todėl mes nuolatos pabrėžiame, kad Europos komisija turi kuo greičiau pasiūlyti Baltąją knygą, nelaukdama metų pabaigos ar 2011 metų, nes tos diskusijos pernelyg svarbios, kad būtų galima gaišti. Baltoji knyga dėl transporto turi apimti požiūrį į ateities transportą, turi numatyti skaičiais išreikštus tikslus ir veiksmų planą kuris apimtų artimiausius metus. Taryba tuomet galės e, remtis Europos parlamento poziciją, kurią esame priėmę. Tikslams pasiekti reikės numatyti e, keletą sprendimų. Nes panacėja neegzistuoja, stebuklingi sprendimai taip pat neegzistuoja. Aš manau, kad labai svarbu peržiūrėti kainų struktūrą ir tai turės ypatingą vaidmenį. Eurovinėtė čia turi suvaidinti ypač reikšmingą rolę. Taigi, Visi šie klausimai yra labai aktualūs, labai svarbus. Mes norėtume valstybėms narėms sudaryti galimybę geriau tvarkyti infrastruktūrų kaštus, norime, kad į valstybės biudžetus būtų galima įtraukti išorės kaštus. E, svarbu, kad sektoriaus efektyvumas didėtų ir kad būtų galima sumažinti tuos nuostolius, kuriuos sukelia transportas. Budžeto požiūrių sunkiais laikais tai yra svarbus sprendimas, nes manyčiau, valstybės gali norėti atidėti tam tikras lėšas, kurios mūsų supratimu turi būti perinvestuotos į transporto rūšį. Taigi aš tikiuosi, kad šiuo klausimu e, Belgijai ko gero pavyks atlikti jai tenkančias užduotis. Tai būtų didžiulis žingsnis pirmin. Ir dar transeuropinių tinklų, tinklų plėtra. Mes sustikome Saragosoje, kur vyko įdomios diskusijos. Išvada visgi būtų tokia, kad pasiekti rezultatai yra pernelyg riboti. Yra akivaizdu, kad vienas iš svarbiausių dalykų ir silpniausių dalykų yra e, infrastruktūrų e, finansavimas. Nes norint užtikrinti tinkamą infrastruktūrų finansavimą, reikia numatyti naują ir kūrybingesnį finansinį mechanizmą. Priešingų atveju tos geros idėjos liks popieriuje ir, ir tų investicijų ekonominis poveikis taip pat bus menkas. Lygiai taip pat ir dėl geležinkelio. Finansavimo mechanizmas transeuropinių tinklų yra svarbus dalykas, tai yra svarbu visai transporto politikai sprendžiant jos iššūkius. Kaip ir transeuropinių tinklų atveju reikia nuolatos pabrėžti geležinkelių svarbą techninių požiūrių. Reikės numatyti geresnę integraciją ir tarpusavio saveikumą, kad traukiniai galėtų lengviau važiuoti ir pervažiuoti iš vienos šalies į kitą ir tęsti savo kelionę ten. E, reikėtų, kad transportas būtų lengviau naudojamas vartotojui, numatyti reikėtų e, iš ankstinę bilietų rezervavimo sistemą, elektroninę sistemą. Visą tai turi būti pagerinta, kai dėl transporto saugumo. Mes Laukiame naujo veiksmų plano, apimsinčių laikotarpį nuo 2010 iki 2020 metų. Reikėtų, kad šis veiksmų planas e, būtų lydimas veiksmų, ponė ministrė, mes pritarėme siūlymui e, padaryti bendrą sistemą dėl sankcijų e, pritaikytų už kelių eismo taisyklių pažeidimus vienose šalise, kad tos sankcijos būtų tęsiamos ir taikomos kitoje. Visi šie siūlymai yra svarbus. Norėčiau ypač atkreipti jūsų dėmesį į tai, dėl ko nesutarėm su taryba. E, civilinės navigacijos priemonės ir jų, tų infrastruktūrų finansavimas. Aš manau, kad galiu teikti, kad parlamentas nori, kad būtų kuo labiau harmonizuotos saugumo priemonės. Mes manome, kad šalis, kurios nori imtis papildomų priemonių, taip pat turi jas ir finansuoti. Aš suprantu, kad tarybai sunku pritarti tokiai minčiai, tačiau aš manau, kad Manau, kad ir šiuo klausimu reikia pasiekti geresnio sutarimo ir didesnio skaidrumo. Oro erdvės efektyvesnis valdymas. Reikia kuo greičiau numatyti tuos blokus, apie kuriuos kalbėjome šį rytą. Ir reikia pasimokyti iš to, ko išmokome e, išsiveržus ugnikalniui. Svarbu atlikti nedelsiant vien, e, vienus ir kitus darbus. Mes sakėme, kad e, šį ryt, kad 20 milijonų eurų biudžetas gali būti numatytas toms problemams spręsti. Tai bus svarbus, finans, e, svarbus finansavimas lauks ir tas blokas, į kurį patenka Belgija. Tikimės, kad Belgijos iniciatyva čia bus reikšminga. Kai dėl jūrų sektoriaus džiaugiamės. Uh, Nes žinome, kad Antverpenė susirinkus neformali ministrų taryba pateiks siūlymų, turime pagalvoti, kaip reikėtų organizuoti transportą iš uostų į šalies vidų įvairių krovinių, reikėtų pasinaudoti pigesnių transportų, e, multimodalinių transportų, taip vadinamų. Kai dėl keleivių transporto mes, pirmininkaujant Ispanijai, sulaukėme sutarimo ir veiksmų planom kalbėjome apie keliaivių teisės, e, apie teisės keliaivių, tiksliau keliaujančių jūrų ir upių transporto. Kai dėl autobusais keliaujančių keliaivių teisų dar e, sutarimo nėra pasiekta, tikiuosi, kad čia galite e, padirbėti šiais klausimais, kad tiems keliaiviams, kurie keliauja autobusais, taip pat būtų pripažįstamos ir ginamos jų teisės. Reikėtų parengti keliaivių teisų minimalų paketą. Dėl oro transporto reikėtų įvertinti keleivių teisės, nes mes supratome, kad tebelieka daug skirtumų ir spragų nacionalinių e, teisės aktų lygmenių. Norėčiau pasakyti, kad darbo yra daug, bet jūs galite e, tikėtis, kad mes čia parlamente, bet jau mano frakcijos jūs visada remsime. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, Said. Pone Geisner, prašau. Labai ačiū, ponė Kesner. Dėkoju, ponė ministrė, už visus komentarus. Manau, kad iš mūsų išgirsite labai panašių komentarų. E, visi turbūt Jūs kviečia imtis daugiau iniciatyvos euros, eurovinjetės srityje, nes dažnai politikai kratosi šios sudėtingos srities reikalaujančios uh, diskusijų. Taip pat yra parengta ataskaita dėl Europos transporto ateities. Reikia nedelsant aptarti Baltosios knygos nuostatas. Negalime laukti. Ir po pasibaigus e, pasaulio čempionatui vis dar žaisti kažkokius žaidimus. Turime imtis šį klausimą spręsti iš esmės, tokiu būdu prisidėdami prie Europos transporto ateities. Kalbėjote ir apie baltąją knygą, apie transporto uh, rūšių susijimą. Uh, Negalime, kad visa tai liktų tik teoriniais pasvarstymais. Reikia praktinės pažangos. Džiugu, kad turite planų dėl transeuropinių tinklų. Po Saragoso susitikimo tenka įgyvendinti tai, kas ten buvo nuspręsta, apjungiant Europos tinklus, pasirenkant prioritetus iš ilgo prioritetų sąrašo reikia e, ir toliau eiti pasirinktą kryptimi, nepaisant tarptautinių finansavimo problemų. Kitas klausimas yra bilietų užsisakymas internetu. Dabar po ugnikalnio krizės pradėta galvoti apie tokios galimybės suteikimą ir asmenims keliaujantiems geležinkeliais. Na, o kalbant apie transporto srautus, vėlgi reikia kurti uh, e, tarp modalinio arba daugiarūšio transporto uh, centrus, apjungiant ir, apjungiant ir jūrų transportą. Džiugu, kad šiai transporto rūšiai skiriate vis daugiau dėmesio. Uh, turime įvertinti šias rytyje kylančias problemas ir jas spręsti. Nes tai yra transporto rūšis, kuri tai dar turi tam tikrą plėtros potencialą, ji gali sumažinti e, srautus tenkančius geležinkeliams ir keliams. O kai dėl e, laivybos ir jūrų transporto integravimo, tai idėja yra gera. Manau, kad e, Antverpeno patirtis gali mums visiems pasitarnauti ir čia ponas Sterks galėtų mums daugą patarti. E, džiugu, kad yra planuojami atitinkami susitikimai SafeC tink, tinklas yra tikrai sveikintina iniciatyva. Jūrų taršos klausimų nagrinėjimas taip pat nemažiau svarbus. E, manau, kad tai prisidės prie problemų, netgi susijusių su Meksiko, Meksikos įlankos e, krize sprendimu visos pamokos, įskaitant ir ugnikalnio išsiveržimo pamokas bei naftos išsileimo pamokas yra svarbios. Europa taip pat turėtų prisidėti prie šių problemų sprendimo. Na, o trialogo posėdžiuose galėtume nagrinėti klausimus susijusius su autobusais keliaujančių asmenų e, teisėmis būtų labai neteisinga, jei e, tokios teisės būtų numatytos visomis rūšimis keliaujantiems keleiviams išskyrus autobusų keleiviams. Aš manau, kad jeigu e, šis rytis būtų geriau reglamentuota, tai atneštų naudos visiems Europos miestams ir regionams. Na, o Ugnikalnio įsiveržimas įrodė, kad reikia geresnės geležinkelių sistemos ir e, daugiau koordinavimo per e, vieno dangaus iniciatyvą. Nekantrai laukiame e, neformalios tarybos briugėje. Be kita ko kalbėjote apie Galilėjo projektą. Čia reikalinga išlaidų analizė, kad 2013 pabaigoje, aišku, ne jūsų pirmininkavo metu, mes jau galėtumėm pradėti veiksmų gyventimą pagal daugia metį fondą. Na ir galiausia, ITS manau, kad tai prisidės prie saugos keliuose, prisidės prie aplinkos saugos tikslų įgyvendinimo ir aišku, nelmingų atsitikimų keliuose mažinimo. Daug veiksnių galėtų prisidėti gerinant saugą ir saugumą keliuose, užtikrinant uh, E, aplinkos apsaugą. Manau, kad kai bus įgyvendinti jūsų planai, galėsime pradėti renkti naujas programas. Monsieur Kramer, s'il vous plaît, Michael. Merci beaucoup, gibt Schlimmeres. Ja, also vielen Dank für die Vorstellung. Wir hatten uns ja schon in Saragossa auch kennengelernt. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už uh, E, jūsų idėjas. Su jumis susitikome jau Saragosoje, kalbėjote apie tvarę ateitį, apie tvarumą apskritai. Tvarumas nėra tik gražus žodis, jis yra konkreti savoka, ženklinanti tam tikrą turinį. Ir darbas apgraibomis, skubaus darbas net neš apčiopiamų rezultatų ir daug kas liks popieriuje. E, ypač tai pasakytina apie Eurovinietės projektą. E, nors jis buvo patvirtintas prieš daugiau nei metus, mažai kas padaryta. Jūs kalbate apie veiksmus orientuotus į gruodžio mėnesio susitarimą. Ar jūs manote, kad nebūtų galima šių e, sprendimų priimti anksčiau, iš karto, kad darbų nereikėtų perdavinėti kitai pirmininkausiančiai valstybei? Taip pat išorės kaštų internalizavimas Saragosoje buvo minėtas kaip vienas iš tikslų. Neturint sąžiningos konkurencijos transporto sektoriuje Europoje, mes nesukursime uh, pigios transporto sistemos, bet galbūt e, ta nesažininga konkurencija tęsiasi dėl e, politinių tikslų. Ir būtent tokia nesažininga konkurencija kertasi ir su aplinkosaugos tikslais. lokomotyvai pervežantis krovinius ir keleivius turi mokėti privalomas kelių rinkliavas. Tačiau sunkvežimiai sveriantis daugiau nei 12 tonų, tas rinkliavas gali mokėti savanoriškų pagrindų. Bet juk mokesčių mokėtojai moka mokesčius tam, kad reikalų esant galėtų uh, persikelti iš vienos vietos į kitą. Dėl ugnikalnio išsiveržimo e, e atsiradusi žala siekia apie 30 milijonų eurų. Galbūt būtų geriau, kad tai būtų buvę panaudota geležinkelių plėtrai, na, o finansavimą reikėtų atitinkamai padalinti taip - 20 procentų geležinkeliams. 60 procentų oro transportui, 0,9 procentai dviračių transportui. Juk tokiu būdu iki 2020-ųjų CO2 išmetimą galėtumėm sumažinti 20 procentų. Galėtume e, labiau skatinti mažai aplinką teršiančias transporto priemonės, gerinti e, technologinę infrastruktūrą, e, dėkdami inovacijas. Juk žinoma, kad kas antras E, nelaimingas atsitikimas keliuose kyla dėl saugaus greičio viršymo ir vairavimo esant neblaiviam. E, kas metus keliuose žūsta 40 tūkstančių žmonių. E, per e, penkis metus žuvusių susidaro tiek, kiek žūsta tsunamio metu. Taigi tai yra be galo e, didelė katastrofa. Svarbu, kad parlamentas balsų daugumą patvirtintų saugų greitį ir saugaus greičio ribojimo nuostatas greitkeliuose. keliuose išvelgiu panašumų tarp Vokietijos ir Afganistano. Abiejose šalise e, vairuojama labai greitai, išskyrus tai, kad Afganistane nėra greitkelių, bet abiejose šalyse vairuojama 120-130 e, km per valandą greičiu. Šiuose šalise maksimalus greitis neribojamas. Na, o kai dėl jūrų transporto, tai a, e, tai galėtų būti veiksnys mažinant CO2 išmetimą. A, e, šį sektorių reikia plėtoti, na, o 13 procentų e, viso vandens transporto vyksta vidaus vandenyse ir iš jo net 80 procentų tenka transportui Reino upe. Laivai e, juo išplaukia į vandenyną, taigi upė yra labai uh, plačiai išnaudojama. nors dažnai ir e, upių bei jūrų transportas nėra labai netaršus. Čia yra tam tikrų trūkumų. Taigi į investicijas reikia žiūrėti ir iš aplinkosauginės pusės, ir iš siekio sumažinti transporto grūstis Europos keliuose. Be kita ko, aš pasisakyčiau už smulkių laivų rėmimą, e, užuot rėmus didelius laivus, kurie yra e, labai nerangus ir kurie e, pasiekia savo paskirties vietą labai negreitai. E, komisija į teismą yra padavusi 22 e, valstybės, tačiau dėl nesusitarimo taryboje kol kas nagrinėjimas yra atidėtas. Be kita ko, komisija e, taip pat turi pagrysti, kodėl ji e, šią procedūrą įvertino kaip e, prasižengimą. Na, o kai dėl e, riedmenų nuostatų, tai vėlgi čia reikėtų numatyti ES finansavimą. Nes skirtumų toleravimas yra daug brangesnis nei investicijos į geresnės, pavyzdžiui, stabdymo sistemas siekiant sumažinti triukšmo lygį. Aš manau, kad tai būtų naudinga visiems. Dėkoju. Ačiū, ponia Kramer, ponas Vandalim. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkui už programos pristatymą, ponė ministrė. Tai skamba kaip muzika, manau, jeigu pavyks viską įgyvendinti, bus tikrai labai šaunu. Ir čia pirmiausia galvoju apie funkcinius oro erdvės blokus. Linkiu Jums sėkmės, kad pavyktų viską įgyvendinti, nes tuo būdu mums pavyktų daug ką supaprastinti, bent jau lingvistinių požiūrių. Eurovinietė. Man atrodo, Puiku, kad į savo darbo tvarkę įtraukite ir šį punktą. Aš norėčiau, kad apie tai būtų ir toliau diskutuojama, kaip sakė kiti kolegos. Kaip sakė ponas Meir, reikia kalbėti apie esmę. E, ir ne tik politinių požiūrių šį klausimą aptarti, bet ir techninių požiūrių, racionalių klausimų. Turiu klausimą dėl eurovinietės. Jeigu eurovinietė įtraukta į darbo tvarkę, ką darysite su egzistuojančia sistema atskiruose valstybėse, nes, pavyzdžiui, Italijoje ir Prancūzijoje greitkeliai yra mokami. Kai kurios šalis įvedė vietinės rinkliavas, kaip tvarkysite su tais skirtumais, jeigu eurovinietė bus numatyta. Aš manyčiau, kad turi išnykti tos atskiros paskiros padrikos sistemos nes e, priešingų atveju vėl atsiras tokia situacija, kad turėsime 27 skirtingas sistemas. Ką manot šiuo klausimu? Pone ministrė, man taip pat labai džiugu matyti, kad dėmesys skiriamas ir vidaus laivybai. Jūs kalbėjote apie neformalią ministrų tarybą Antverpenę. Kolega Kramer taip pat daug kalba apie geležinkelį, tačiau Reikia suprasti, kad daugiau negu 60 procentų transporto paslaugų yra vykdoma mažais laiveliais nuo 15 iki 60 tonų. Taigi atvykite į Antverpen, pamatysite, kaip atrodo vidaus laivyba. Galbūt yra numatyta e, diskutuoti ir Marko Polo klausimų. Marko Polo sistema yra ta sistema, kuri padėtų skatinti vidaus laivybą, tačiau ši sistema kol kas negali veikti. E, yra numatyta visa eilė gremėziškų biurokratinių nuostatų. Ir jeigu norite pagerinti šios programos efektyvumą, reikės ją supaprastinti, kad taptų labiau prieinama. Tad norėčiau paraginti Jūs, ponė ministrė, panagrinėti Marko Polo sistemą, kad būtų galima ją supaprastinti. Dar vienas dalykas, prie kurio norėčiau sugrįžti, kalbėdama su ministru, yra kelių transportas. Kolegos yra parengę puikų pranešimą dėl e, baudų už pažeidimus harmonizavimą. Tenka konstatuoti, kad sistemos yra labai skirtingos atskirose valstybėse narėse. E, pavyzdžiui, 540 eurų baudą gavęs Latvijoje vairuotojas gali sulaukti 30 tūkstančių baudos Prancūzijoje ar net metų įkalinimo. Taigi reikia čia vėlgi tuos didžiulius skirtumus naikinti. Už ta, už tą patį pažeidimą visose valstybėse narėse turi būti numatytos tos pačios sankcijos. Ar ketinate spręsti šios klausimus? Ir dabar, užbaigdamas, norėčiau palinkėti Jums kuo didžiausios sėkmės. Kai dėl vidaus laivybos, pasitikiu jumis, esu įsitikinęs, kad bus e, pasiekta puikių rezultatų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pasiūlymams pritariama. E, jūsų pozicija sulaukė plataus palaikymo. Koordinatoriai pasisakė jau, paskui darysime antrą seriją klausimų, kadangi laiko trūksta. O dabar žodis Jums, ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums leidus, pirmiausia, pabandysiu sugrupuoti savo atsakymus į šešis paketus, kaip jau sakiau, savo įvadiniam pasisakymę. Pirmiausia, Dėl baltosios knygos, nes tai yra mūsų ambicingiausias siūlymas. Jūs kaip ir aš puikiai žinote, kad Europos komisija norėtų pradėti diskusijas gruodžio mėnesio tarybos posėdėje. Manau, kad tai būtų šiek tiek vėloka diskusijų pradžia, kadangi Mano supratimu, mūsų visų interesas turėtų būti tarybos posėdėje ne tik pasikeisti nuomonėmis ar tarybos narių, bet jau tuo met turėtų vykti diskusija su komisija, kad galėtume išsiaiškinti, kiek adaptuoti reikia mūsų turimas nuostatas turėtų vykti pirmasis nuomonių pasikeitimas, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie buvo pasiūlyti pakeitimai. Prieš metus maždaug. Baltoji knyga buvo pradėta renkti. Aš manau, kad turėtų būti įmanoma spalio mėnesio susitikimo metu, net jeigu neturėsime galutinio teksto, bet tik darbinį dokumentą, kur bus atspindėti svarbiausi dalykai, aš manau, kad turėtų būti galimybė jau spalio mėnesį apsikeisti mintimis, kad gruodį galėtume diskutuoti žymiai konkrečiau. Ne dėl to, kad štai nauja šluota švariai šoktų šluoti, kad Belgija pradėjusi pirmininkauti per nelik stengtųsi. Aš manau, kad tiesiog mes dirbame taip, kad norime apimti visas tas svarbiausias idėjas ir norėtume įgyveninti jas judumo srityje. Taigi baltoji knyga turėtų aiškiai numatyti tam tikras gairias, turime išsikelti tikslus, kurių sieksime artimiausiais metais. Ta baltoji knyga turėtų būti tam tikra konstitucija apimsianti svarbiausias priemonės, svarbiausias nuostatas, kurių bus įmamasi transporto tvarumui užtikrinti. Tad e, svarbu, kad būtų kalbama apie tas ambicijas, kurias išsikelsime kelių transporto srityje. Ir visos kitos labai svarbios nuostatos turėtų būti įtrauktos į Baltąją knygą. Manau, kad būtų keista, jeigu kiti matytų, kad mes Kalbame apie tą ypač svarbę baltąją knygą, kuri nulems e, transporto ateitį ir taip toliau ir panašiai. Ir tuo pat metu e, atidėlioti svarstymus dėl tos knygos, kuri apims laikotarpį 2010-2020 metų, o pačią knygą priimti tik tai kokiais 12 metais. Būtų labai keista. Tad labai svarbu imtis darbo nedelsiant. Kitas svarbus dalykas - eurovinietė. Daugelis jūsų apie ją kalbėjote, jūs sakėte, kad tai yra galiausiai ta idėja, prie kurios sugrįžtama. Norėčiau pasakyti, kad aš daug kartų svarščiau apie tai, ar reikia tą idėją vėl atgaivinti. Ir aš tikrai kerpu jau devynis kartus matavęs. Norėčiau pasakyti, kad taryboje ginamos labai įvairios pozicijos, priklausomai nuo to, iš kur yra tarybos narys, kas yra kalbama jo šalyje. Esu įsitikinęs, kad parlamente ir, irgi yra daug nuomonių skirtumų šiuo klausimu. Kai dėl eurovinietės buvo imtasi daug nacionalinių pozicijų. Todėl labai sunku dabar rasti vieningą poziciją, kuri būtų taikytina visai Europos Sąjungai. Tačiau. Tačiau aš manau, kad mes turime turėti tam tikrų ambicijų ir pateikti siūlymus. Vienas iš kalbėjusiųjų parlamentarų, man regis ponas Kramer, sakė, kad reikia skubėti ir kad dėl eurovinietės neįmanoma dirbti pernelyg greitai. Aš manau, kad e, vis dėlto pernelyg didelė skuba gali būti klastinga, nes galima kartai suklysti ir padaryti blogų sprendimų. Manau, kad svarbu, kad iki metų pabaigos įvyktų diskusija šiuo klausimu. Suinteresuotos pusės turėtų išanalizuoti visus šio klausimo aspektus. E, buvo sudarytos darbo grupės, kurių tikslas yra e, aptarti šį delikatų klausimą. Turėtume sulaukti, ką tos darbo grupės mums pasakys, kokie bus jų darbo rezultatai. Tikiuosi, kad mes spalio mėnesį jau būsime pasirengę, tačiau iliuzijų neturiu. Jeigu tektų būti pasiruošus turint bent šį beitą, galėtume pradėti bent neformales diskusijas jau spalio mėnesį ir tai būtų gerai. Vėlgi, dar porą žodžių dėl eurovinietės. E, egzistuoja labai skirtingų sprendimų ir pasirinkimų. Egzistuoja tokių e, periferinių požiūrių visuma, lyginant su, su to, tos nuomonės labai skiriasi nuo tų šalių nuomonės, kurios yra labiau Europos centre. Kai kuriuose šalyse jau egzistuoja nacionalinės sistemos ir to šalis nenori savo sistemų atsisakyti ir e, ištirpti bendroje europinėje sistemoje. Dėl to pasirinkimas yra nelengvas. Nenorėčiau dabar jau pradėti skelbti, darbo, kokias išvadas darbo grupės gali paskelbti. Tiesiog aš manau, dėl eurovinietės mes turime išdrysti išvelgti tuos skirtumus ir atskirti tai, kas yra susiję kas, su, su kova su triukšmu, su tarša viena vertus ir kita vertus, kas yra susiję su infrastruktūrų naudojimu. Manau, kad vienu ar kitu būdu kyla rizika supainioti visus argumentus, visas temas, o dėja tos temos nebūtinai tai yra tarpusavį susijusios. Ir aš manau, kad atskirti, taip kaip aš sakiau, būtų būdas greičiau problemą išspręsti ir būtų galima geriau atsižvelgti į e, šioje srityje egzistuojančius tam tikrus jautrius taškus. Kai kurie koordinatoriai atkreipė dėmesį ir yra teisūs į tą faktą, kad finansavimo ir lėšų panaudojimo klausimas yra ypatingai svarbus dalykas. Jeigu būtų galima atskirti infrastruktūras e, ir transporto kamščius, ir kita vertus kova su triukšmu ir tarša, jeigu būtų galima atskirti šios dalykus, tai tuomet taptų lengviau e, išsiaiškinti, kaip efektyviau panaudoti lėšas ir galbūt tuomet būtų galima lengviau rasti politinius sprendimus. Nenorime niekam sukelti sunkumo biudžeto požiūriu, tiesiog Manome, kad problemų suskirstimas į dvi kategorijas paties teisingiau paskirstyti lėšas. Buvo paminėtas vadinamasis earmarking. Tai yra labai svarbus klausimas. Taigi, vadinamasis e-marking, biudžeto tikslinis paskirimas yra svarbus dalykas, nes finansavimo klausimų kalbėjo daugelis kolegų minėdami šio aspekto svarbą. Mes bandome gauti pajamų, kuris būtų panašios kaip šiandien gaunamos pajamos, tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kaip turėtų būti numatyta eurovinėtės rinkliava, atsižvelgiant į pačius įvairiausius elementus, aš juos ką tik minėjau ir aš manau, tai turėtų tikti visiems ir vartotojui dėl to neturėtų kilti per nelik didelių sunkumų. Tiesiog būtų galima geriau atsiliepti į įvairių šalių finansavimo poreikius ir jų biudžeto poreikius. Norime kiek įmanoma harmonizuoti priemonės transporto srityje, tačiau tuo pat metu svarbu tai daryti protingai. Svarbu, kad tie pinigai, kurie gaunami iš transporto sektoriaus į šį sektorių ir būtų reinvestuojami, o ne į kitus sektorius. Tai yra tikrai labai kompleksiškas klausimas, prie jo dar turėsime progos sugrįžti. Kai dėl saugumo ir memorandumo, ko turėtume siektis transporto sektoriaus saugumo srityje. Jūs žinote, kad remiantis senuoju dešimties metų laikotarpio veiksmų planu mes buvome išsikėlę tikslą 50 procentų sumažinti aukų skaičių transporto srityje. Jeigu pažvelgtume 2009 metus, tektų konstatuoti, kad kai kurios šalis, kurių statistika buvo tikrai neigiama, pagerino padėtį 2009-aisiais. Ir galiausiai 2009 pabaigoje būtų e, pasiekta 36 procentų aukų sumažėjimų, bendrai kalbant apie kelių transportą. Tikiuosi, kad 10 metų pabaigoje sulauksime 40 procentų pagerėjimų. Ir vėlgi reikės ir toliau siekti tų 50 procentų tikslo. Tačiau svarbiausia yra štai kas mes matome, kad yra politinė valia siekti, kad kelių nelaimių skaičius ir aukų skaičius mažėtų. Svarbiausia yra parodyti, kad valia egzistuoja. Nežinau, kokius skaičius nusistatysime 2010-2020 metų laikotarpį. Ar sieksime tų 50 procentų ribos, kodėlgi ne, tai yra pakankamai svarbu. Svarbu kad tikrai reikšmingai sumažėtų kelių eismo nelaimių skaičius ir nukentėjusių juose skaičius. Manau, kad esant tokiam kontekstui, svarbu yra šiek tiek prisiminti statistiką ir palyginti atskirų šalių padėtį. Kitas veiksmų planas mūsų supratimu turėtų numat, turėtų apimti labai svarbų dalyką, kad būtų galima apsaugoti labiausiai pažeidžiamus eismo dalyvius. Iš pradžių buvo labiausiai kreipiamas dėmesys į vairuotojų saugumą. Buvo kovojama su alkoholio vartojimu ir vaistų vartojimu ir sėdimu už vairo. Buvo kalbama apie greičio ribojimus. Visos tos priemonės yra svarbios, bet visos jos buvo susijusios su vairuotojais. Dabargi mūsų požiūriu mes norėtume, kad būtų didesnis dėmesys skiriamas uh, e, netiesioginėms aukoms. Joms taip pat dėmesys reikalingas, tad mes norėtume apsaugoti labiausiai pažeidžiamus eismo dalyvius. Tikimės, kad bus parengta eilė priemonių pritaikytų ir jiems. Tikiuosi, kad tos priemonės taip pat bus įtrauktos į Baltą knygą ir ras joje savo vietą. Kai dėl cross-border enforcement, taip vadinamo, kai dėl priemonių taikymo pasienyje tarp valstybių. Dabar pernelik dažnai yra remiamasi nacionalinėmis nuostatomis, o pasienio regionuose yra svarbu mėgsti bendradarbiavimą ir jį vystyti, kai dėl transporto kontrolės. Pernelik dažnai visą tai vyksta pasienio policijos iniciatyva ir tai nėra susijęs su labiau struktūruotų požiūrių ES lygių. Tačiau tai turėtų būti tas dalykas, kuris turėtų būti taikomas automatiškai, kol kas pernelyg viskas suvedama į vietos lygmenį ir į vietos policijos iniciatyvą. Aš galvoju, kad jeigu pabandytume tą labiau harmonizuotą požiūrį vystyti, iš karto susidurtume su vidaus reikalų ir teisingumo sritimi. Ir mesgi turėtume neužmiršti, kad transporto efektyvumas, ypač kelių transporto efektyvumas, yra svarbiausias mūsų tikslas. E, Šalise, kur transporto eismas yra didelis, kur daug sunkvežimių su užsieniniais numeriais, dažnai tenka konstatuoti, kad kontrolė nėra pakankamai efektyvi ir sunku bausti už padarytus nusižengimus. Mes tiesiog norėtume, kad šalis nebedirbtų dvišalių pagrindų, kadangi skirtumai yra dideli, reikia turėti automatizuotą informacijos sistemą ES lygių, o tai reikštų, pavyzdžiui, kad Belgijos policija turėtų galėti nubausti žmogų atvykusi, pavyzdžiui, iš Lenkijos, kuris turėdamas belgiškus, turi, kuris dirba Belgijoje, turi lenkiškus numerius ant savo automobilių, reikėtų išspręsti, kokios taisyklės turėtų būti taikomos. Dėl to reikia pasitarti su e, teisingumo ministrais, policijos atstovais ir panašiai. Tačiau manyčiau, kad ta harmonizuota sistema padėtų geriau išsiaiškinti, kas padarė pažeidimą, būtų lengviau imtis priemonių pažeidėjams nubausti ir tuomet būtų galima turėti, kaip jūs sakiau, bendrą sistemą, o ne dvi šalės sistemas, kaip yra dabar. E, žmonės, kurie domėjusi šiuo klausimu, žino, kad daug buvo kalbėta apie tai, kokiu juridiniu pagrindu reikėtų remtis. E, kartais sakoma, kad nesvarbu, ar katinas juodas ar baltas, svarbu, kad peliauja. E, tai šiuo atveju taip pat svarbiausia, kad būtų vykdoma efektyvi kontrolė ir kad pažeidėjai sulauktų atkirčio. Svarbu, kad, kaip jau sakiau, kad būtų baudžiami tie, kurie pažeidžia nustatytas taisyklės. Kaip tai turėtų būti daroma, tai yra tas klausimas, prie kurio dar turime sugrįžti ir jį aptarti. Manau, kad buvau klausimas ir dėl. Buvau klausimas apie taip vadinamasis Blue Lanes. Yra tokių šalių, kurių vidaus laivyba veikia puikiai. Kai dėl ko modalumo tai reikia dažniau galvoti apie ekologiją ir apie ekonomiką. Ir kita vertus svarbu galvoti apie vidaus laivybą. Taip pat svarbu pagerinti jungtis tarp jūros ir šalies vidaus vandenų, remiantis vidaus laivybos galimybėmis. Visą tai turi būti vystoma subalansuotai, tačiau aš manau, kad visą tai galėsime paskatinti, paskatinti ryšius tarp jūrų laivybos ir kitų transporto rūšių, ypač upių laivybos. Visa tai turi būti gerai parengta techninių požiūrių ir administracinių požiūrių taip pat. Brėžti namuosias mėlynasis linijas, tiesti tos mėlynuosius, žydruosius upių kelius yra labai svarbus dalykas. Galiausiai, kai dėl aviacijos mes manome, kad svarbu imtis žygių vystant Europos vieno dangaus idėją, vystant bendradarbiavimą tarp civilinės ir karinės srities. Ir visa tai turėtų būti daroma tam, kad būtų galima geriau pasinaudoti oro koridoriais. Tai turėtų padėti sumažinti aviacinio kūro naudojimą, būtų išvengta nereikalingų lankstų Manau, kad šiuo klausimu taip pat reikės greitai dirbti. Norėčiau tarti keletą žodžių apie labai konkrečius dalykus. Į biudžeto, į trau, į, kai dėl išorės lėšų kaštų įtraukimo į, į biudžetą. Buvo kalbama apie tai, kaip svarbu teisingai paskirstyti krūvį tarp atskirų transporto rūšių. Kai dėl išorės kaštų įtraukimo į biudžetą. Reikėtų, kad tai būtų daroma taip, kad būtų nustatytos visiems vienodos taisyklės. Visos transporto rūšys turėtų būti traktuojamos vienodai ir taip pat turėtų būti užtikrinta geresnė konkurencinė aplinka, negu tai yra daroma šiandien. Žinau, kad viso to pasiekti iš karto nepavyks tačiau manau, kad reikia bent jau pradėti dėti pastangas, kad pažangos šioje srityje būtų siekiama. Mes čia kalbam apie pajamų šaltinį valstybėms narėms, o nekrošius esate visiškai teisus. Suprantu, ką norėjote pasakyti. Tai, ką jūs sakėte, yra susiję su transeuropiniais tinklais, su jų projektais. Yra tam tikrų pasienio projektų, kurie šiandien nesulaukia pakankamai dėmesio iš vairių nacionalinių programų. Kai dėl šių projektų ES dalyvavimas padėtų rasti geresnių finansavimo šaltinių. Taryba, komisija patvirtinus parlamentui turės ieškoti būdų lėšų kurių dėka bus galima rasti tas trūkstamas grandelės tam, kad būtų galima finansuoti e, tam tikras tiesiamų kelių atkarpas ar infrastruktūros atkarpas. Tai turėtų padėti pagerinti transporto infrastruktūrą nepriklausomai nuo transporto rūšės. Tad svarbu ieškoti šios ir tie pusiausviros. Tiksnis biudžeto skirimas e, buvo minimas ne kartą šiame kontekste, tačiau aš Jau sakiau, kad rezultatas neturi būti juodas ar baltas, tiesiog reikia ieškoti tinkamo spalvinio niuanso, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į prioritetus ir galimybės juos įgyvendinti. Aš asmeniškai manau, kad turėtų būti būdų surenkti tinkamai šį finansavimą. Kai dėl saugumo? Pirmiausia, oro uostuose. Jūs žinote, kad yra stengiamasi vystyti taip vadinamą globalinį ES požiūrį šio klausimu. Daugelis šalių ėmėsi lyderio vaidmens šiuo, šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad netrukus rasime bendrą poziciją, tinkančią visiems. Tikiuosi, kad visa tai įvyks per artimiausius keturis mėnesius. Tikiuosi, kad mes galėsime pateikti tvirtą siūlymą. Kai dėl daugiametės programos dėl saugumo keliuose aš trumpai užsiminiau šį klausimą. Net jeigu netrukus paaiškėtų, kad 2000 2001-2010 metų laikotarpio tikslas sumažinti 50 procentų e, nukentėjusių kelyje skaičių ir nėra pasiektas, vis dėlto tikslai turi būti ambicingi. 27 šalis turės apsispręsti ir dirbti kartu, kad to tikslo būtų galima įgyvendinti. Ne tik dėl moralinių paskatų, o ir tam, kad būtų galima kovoti su tą katastrofą, nuo kurios nukenčia tūkstančiai žmonių. Ekonominiai ir socialiniai kaštai yra didžiuliai susiję su tomis nelaimėmis. Tad turime dirbti visi kartu, daugelis šalių parodė, kad yra būdų pagerinti padėtį, taikant gerą praktiką ir atliekant palyginimus. Manau, kad kartu tirdami rezultatų pasieksime. jūrų transportas. Ir bendradarbiavimas tarp atskirų transporto rūšių. Žinau, kad vieni labiau pritarė geležinkelių transportui, dar kiti vidaus laivybai, treti mėliau palaiko kelių transportą. Reikia pripažinti, kad kiekviena transporto rūšis turi savo privalumų ir trūkumų. Žinome, kad vidaus laivyba ekologinių ir ekonominių požiūrių turi daug privalumų. Mes taip pat žinome, kad yra tam tikrų problemų su vidaus laivyba. Kitaip tariant, transportas tokio pabūdžio trunka ilgiau. Mes žinome, kad vidaus laivybos infrastruktūra nėra labai išvystyta. Tai va, yra ir privalumų, ir trūkumų. Žinome, kad lyginant su vidaus laivyba, geležinkeliais kroviniai gabenami žymiai greičiau. Ir kad geležinkelių tinklas yra žymiai tankesnis. Tačiau kita vertus žinome, kad geležinkelių tinklas nėra toks lankstus, kaip pavyzdžiui kelių transportas. Kelių transportas kasdieną keičiasi. Ir kadangi jį lengviau adaptuoti, jam nesunku atremti kitų transporto rūšių konkurenciją. Mes žinome, kad Briuselis Paryžius, Paryžius Kelnas yra tas atstumas, kurį įmanoma e, kroviniais automobiliais įveikti per dieną. Bet turime subalansuoti geriau įvairių transporto rūšių naudojimą, kad būtų galima pasiremti geriausių transporto būdų, kuris labiausiai atitinka ekonominius, ekologinius ir socialinius e, tam tikro laikotarpio reikalavimus. Aplinkosaugos savoka ir aplinkosauga apskritai vaidina esminį vaidmenį šiame kontekste. Šio elemento taip pat nevalia išleisti iš akių. Pone Alkadraui, mes be abejo turime skubiau renktis Baltosios knygos prieimimui. Kai dėl direktyvos dėl eurovinėtės jūs pats paminėjote, kad reikės papildomių priemonių, kurių turėtų rasti valstybės narės. Tų papildomų lėšų prireiks, tačiau mums tenkanti užduotis yra štai kokia Mes turime daryti viską, kad padėtis keliuose pagerėtų, jeigu finansų ministrai atsidurs su tiek lėšų, kurios liko nepanaudotos transporto sektoriu, tai jie turi turėti galimybę peržiūrėti, kur tuos pinigus sunaudoti. Tačiau mūsų pareiga yra, taip sakant, pirmiausia, išsišluoti savo kiemą. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad būtų daugiau pusiausvėros tarp įvairių transporto rūšių ir e, užtikrinti, kad pinigai yra naudojami tinkamai transeuropiniai tinklai. Kaip jūs visai teisingai pabrėžėte, jų plėtra kol kas yra ribota. Čia vėlgi iškyla finansavimo klausimas. Tai lygiai taip pat pasakytina ir apie transporto, ir apie, apie geležinkelių, ir apie kelių transportą. Tad svarbu tinkim, tinkamai paskirstyti lėšas ir visiems išklausyti vieniems kitus. Taryba su komisija turėtų diskutuoti šiuo klausimu ir sulaukti parlamento pritarimo. Reikės pamastyti į techninės specifikacijas įvairių sektorių. Ir, ir geležinkelių ypatingai jūs teisingai paminėjote šį aspektą. Esame kalbėję apie elektrinį tinklą, kuris egzistuoja daugelį šalių. Žinoma, kad dar daug ką reikia padaryti, o po žemėmis prakloti tam tikrus kabelius ir panašiai. Visą tai svarbu ekologijos požiūriu, tačiau svarbu kalbėti pirmiausia apie saugumą, apie tinkamą vairuotojų mokymą. Jeigu norime pasiekti greitos pažangos, mums reikia siekti pirmučiausią saugumo, nes saugumas yra esminis dalykas, tai yra prioritetas šioje srityje Europa turi siekti techninio harmonizavimo, kad tas e, saugumas būtų užtikrinamas visoje ES vienodai. Taigi vystyti infrastruktūrą yra svarbu, be abejo. Techninių požiūrių tinklo vystimasis neturėtų būti labai sunkus, tačiau svarbu neužmiršti saugumo aspekto. Šiuo klausimu turime dirbti daug daugiau ir padaryti daugiau negu nuveikta iki šiol, kai dėl geležinkelio pirmojo paketo sužinojome, kad sulaukta nemažai neigiamos reakcijos dėl antrojo paketo. Tad taryboje reikės diskutuoti labai skaidriai. Reikės atsižvelgti į komisijos ambicijas, į geležingelio bendrovių pageidavimus ir reikės išsiaiškinti, ką ketina nuveikti atskiro šalis, žvelgdamos į sektoriaus realybę ir į tai, kokį vaidmenį užima geležinkeliai atskirose valstybėse narėse. Tai nereiškia, kad bus rengiama kokia nors popierinė direktyva ES, jeigu nacionalinių požiūrių nėra politinės valios įgyveninti tai, kas popierių jau surašyta. Manau, kad kai dėl geležinkelių paketo taryboje turi vykti atviros ir nuoširdžios diskusijos. Po keletų mėnesių, aš manau, mes pateiksime pasiūlymą ir tikiuosi, kad įvairios nacionalinės administracijos struktūros taip pat pasirodys nusiteikusius bendradarbiauti. Daugelis iš jūsų kalbėjo apie sankcijų taikymą, kalbant apie pasienio transportą. Kai kas netgi kalbėjo e, baudų tarifų skirtumus tarp vienos iš Baltijos valstybių ir Prancūzijos. Aš manau, kad mūsų užduotis negali būti išlyginti tuos skirtumus. Svarbu yra štai kas, kad kai vyksta pažeidimas, kad ir koks bebūtų sprendimas šalies, kur pažeidimas padarytas, ta sankcija turi būti įgyvendinta. Man atrodo, tai yra dar svarbiau negu pats baudų harmonizavimas. Na, per nelik didelis uolumas kartais nėra labai gerai. Jeigu norėsime padaryti viską vienu įpū, rizikuojame nepasiekti jokių rezultatų. Manau, kad kad Fabek klausimas bus nagrinėjamas aktyviai. Aš kalbu apie regioną, kuris yra susijęs su Prancūzija, Šveicarija ir Belgija. Manau, kad užmesgus bendradarbiavimą šioje srityje bus galima tinkamiau tvarkyti oro erdvę ir aš manau, kad kitų regionų atveju lygiai taip pat gali nutikti. Aš visiškai pasitikiu. Dėl to ir tai tikiu, kad netrukus pasieksime situacijos pagerėjimo. O dabar, kai dėl keleivių ir jiems numatytų sąlygų. Matėme, kad kad dėl autobusų keleivių dėmesys būtų atkreiptas į vieną dalyką. Jūs žinote, kad dabar, kai kalbam apie ilgus atstumus, tai kelionė autobusu yra bent jau pigiausia lyginant su kitomis transporto rūšimis. Jeigu taisyklės turėtų būti pildomos, reikia suprasti štai ką, jeigu norime keleiviams palankesnių taisyklių, visa tai atsispindės kainoje, tai yra neišvengiama. Tad reikia visą tai apskaičiuoti, nes į kaitą tai bus įtraukta. Reikia išsiaiškinti ir prisiminti, kad tie planai, kurie egzistavo, buvo tokie. Tai yra geležinkelių sektorius reagavo pirmasis, nes tarptautinių požiūrių konkuruoja autobusų transportas su geležinkeliu. Manęs kartais klausima, kodėl daugiau keliaivių keliauja su, su mumis, o ne autobusais. Konkurencija egzistuoja šioje srityje, be abejo, to nevalia pamiršti. Keleivių teisės, kalbant apie aviacijos sektorių. Pavyzdžiui, yra suprastas dalykas ir teigiamai priimamas. Norėčiau priminti, kad svarbiausios oro kompanijos dirba tinkamai, mes negalime daryti taip, kad pasaulinės konkurencijos mūsų priimtos priemonės mūsų, pačios, mūsų pačių kompanijoms e, sudarys konkurencijos problemų likusios pasaulio dalies atžvilgių. Jeigu mūsų taisyklės bus pernelyg griežtos, reikia neužmiršti, kad tai nepadės konkurencingumui. Kalbėjom apie vidaus laivybą, baltąją knygą ir panašiai. Dabar Meksikos įlanka ir galimos problemos. Labiausiai noriu pasakyti štai ką. Susipykau su kolega, kuris užsima aplinkosaugos klausimais. Jeigu šiandien problemos tos kelia problemų jūrų transportų, tai aišku, kad tai yra ir mano problema. Mano kolega, kuris rūpinasi ekologijos reikalais, aplinkosaugos reikalais. norėjo ginti labiau būtent šias idėjas, aplinkosaugos idėjas, tai tai yra normalu. Jūs taip pat minėjote bilietų rezervavimo sistemą. Galiu pasakyti, kad kol kas Europos komisija rengia šiuos siūlymus. Šie klausimai bus sprendžiami pirmininkaujant jau ko gero Vengrijai, nebe Belgijai. Briugės vadovų sustikimas spalio 25-26 dieną. Kai dėl ETS Tai pritariu Jums, kad tai bus svarbus klausimas. Vadinamas ITS ar STI yra tas dalykas, kur bandysime siekti pažangos ir mes spręsime šią problemą. Aš atsakiau į klausimą dėl įvairių transporto rūšių, kad dėl CO2 išmetalų mažinimo aš tikiuosi, kad baltoji knyga mums jau bent suteiks galimybę dirbti efektyviai. Kalbant apie greičio apribojimus ir panašius dalykus, kai dėl Vokietijos vyriausybės, dėl Reino ir Alpių, aš manau, kad geriausiai būtų pateikti klausimą mano kolegai Vokietijos vyriausybėje, kad jis pagrystų, kodėl Vokietija yra pasirinkusi tvarkytis taip, o ne kitaip. Apie vidaus laivybą jau kalbėjau. Ir galiausiai dėl valstybių narių. Šį klausimą iškėliau, sako kalbėtus, dėl geležinkelių taip pat, dėl triukšmo problemos. Jau sakiau, kad reikia kalbėti ne tik apie taršą, turėtume paminėti ir triukšmą kaip taršo šaltinį. Tai yra irgi tas klausimas, kuris nusipelno mūsų dėmesio. Apie Eurovinietę kalbėjom, apie sunkvežimius. Vėlgi, norėčiau paminėti Galileo ir palidovinės technologijas. Europinė sistema bus parengta ir mes jos laukiame pasirodant. Jį pakeis 26 skirtingas sistemas valstybėse narėse. Bus siūlomi taip vadinamieji tarpmodaliniai projektai. o kol kas nebuvo imtas jokios iniciatyvos. Galiu, suprantama, apie tai pakalbėti su komisija, tačiau norėčiau pasakyti, kad tą padaryti bus galima ne šį pusmetį, kai dėl tarifų ir baudų atskiruose šalyse aš jau sakiau, kad uolumo perteklius nėra gerai ir aš manau, kad ne mums reikia e, tvarkyti šiuos reikalus. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Pirmininkas, ačiū, ponė ministrė. Mm, mes iš tiesų su dideliu dėmesiu jūsų išklausėme, bet laikas paužia, turime praktinę problemėlę. Aš nepaminėjau tu, kad norėčiau paminėti, kad Vengrija perims ir mininkavimą, jūs pakeis kitas kolega šiame postė. Norėčiau pasveikinti ir kolegę Vykman. Dabar siūlyčiau štai ką. Siūlyčiau kalbėti kiek, po vieną atstovą iš frakcijos ir siūlyčiau sutilti mažiau nei dvi minutės pasisakymo laiko. Į minutę būtų puiku, o paskui leisime ponui Šupė apibendrinti tas diskusijas. Kolega Degrandės Paskual turi žodį. Prašau, labai trumpai. Gracias, labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Pamenu puikų filmą Jis man primena tai, ką jūs ką tik paminėjote. Sveikinu jūs pasirinkus ambicingų tikslų ir tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas, jūs įgyvendinsite šios ambicingus, ypač ambicingus prisimtus įsipareigojimus, bet turbūt suprantate, į kokią pavojingą sritį einate. Mūsų koordinatorius kalbėjo apie kriterijus, kurių norime siekti, taigi man nereikia jų kartoti. Tačiau noriu pasakyti, kad Matiju kalbėjo apie išorės kaštų internacionalizavimą ir kalbėjo apie tai, kad išlaidos turėtų būti vienodai paskirstytos įvairiems operatoriams. E, tai reikėtų išaiškinti tarybai ir išlaidų paskirstimas neturėtų būti suprantamas kaip tam tikrų baudų paskirstimas. Ne, tiesiog reikia tinkamai paskirstyti išlaidas. Kai dėl Baltosios knygos pritariu tam, ką sakė ponas Groš, transporto komitetas pritarė minčiai, jog Baltoje knygoje detaliai išdėstyti klausimo, e, klausimai dėl e, transporto jūrų transportas. Man tai yra ypatingai aktuali ir įdomi tema. Buvo parengtas reglamentas, pagristas įvairiomis iniciatyvomis, na, o, o jūrų o, saugos agentūra susilaukė daug aptarimų, kadangi iškyla finansavimo uh, E, klausimas atsiradus naujoms funkcijoms. Negalime reikalauti agentūros atlikti daugiau funkcijų, nedidinant finansavimo. Dėkuoju Jums, pirmininkė, atsiprašau, ministrė, už tokį detalų pristatymą. Dėkoju, kad skirėte laiko ir dėmesio atvykti pas mus ir dėkoju, linkiu Jums visokio pasiekmės. Sí. Pone Grandės Paskuo, labai trumpai. Ačiū pirmininkė. E, labai trumpai pasakysiu, kad esu e, e, tarp valstybinio transporto klausimų pranešėja ir norėčiau priminti tai, kas jau buvo pasakyta apie Belgijos pirmininkavimą. Neturėtume patekti į spastus, sprendžiamus tų valstybių, kurios nori blokuoti galimus susitarimus. Reikėtų laikytis pragmatiško požiūrio, suteikiant tam tikrą veiksmų laisvę komisijai, kad ši galėtų siūlyti lankščias sistemas, o mes dėl jų susitarti. Įvertinus jau egzistuojančias sistemas ir joms uh, priskyrus tam tikras funkcijas, galime padaryti klaidų, nes tokiu būdu pateksime į aklavietę ir taryba turės argumentų leisančių blokuoti tam tikrus sprendimus, ypač teisinė prasme ir e, tarybos teisės skyrius yra pagarsėjęs tuo, kad mums kūrė įvairias kliūtis. Manau, kad per Belgijos pirmininkavimo pusmetį įsitikinsime, kad matomumo užtikrinimas yra esminės svarbos veiksnys, na, o finansavimas iki 2020-ųjų turėtų būti prioritetas. Tai yra mm, transporto finansavimas. E, išsivežus ugnikalniui pamatėme, kokia pažeidžiama yra mūsų transporto sistema ir ji turėtų dabar būti pagrista alternatyviamis transporto rūšimis. E, kalbant apie būsimą finansinę perspektyvą, reikia, kaip sako ponas Groš, pagalvoti apie fondo sukūrimą, apie deficito mažinimą, kad e, nuo 2014 iki 2012 metų Europa taptų e, pajėgi finansuoti savo transporto tikslus. Taip pat pritariu kolegai Degrandės. Manyčiau, kad reikia daugiau dėmesio skirti e, labiausia nutolusių regionų problematikai būtent e, jų nepasiekia pagrindiniai transporto srautai ir čia problemai spręsti galime pasitelkti žaliųjų koridorių idėją. Tai būtų mobilumo skatinimo veiksnys ir galimybė transporto sistemą padaryti efektyvesnę. Taip pat džiugu, kad į problemą žiūrite iš logistikos pusės. Tikimasi, kad jau sudaryta darbo grupė dirbs veiksmingai ir rezultatyviai ir kad tai prisidės prie logistikos transporto srityje gerinimo. Ačiū. Ponas Tarks. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Al met een aantal mensen van de transportcommissie het programma heeft voorbereid. Norėčiau priminti, kad jūs šią, rengėte šią programą kartu su kitais komitetais. Tarp mūsų vyko naudingos diskusijos. Tikiuosi, kad bus rasta priemonių paspausti komisiją, kad komisija tą baltąją knygą parengtų dar iki gruodžio mėnesio. Manau, tai būtų daugiau negu naudinga. Nežinau, kaip čia daryti. Tačiau manau, kad jau rugsėjo mėnesį turime labiau paspausti komisiją ir tų priemonių atsiras. O pavyzdžiui, reikėtų dėl eurovinėtis taip pat padaryti papildomą spaudimą. Klausiau, ką jūs sakėte. Norėčiau pasakyti, kad svarbiausia yra nepripildyti valstybės išdą, svarbiausia yra dirbti efektyviai, kai dėl tvarumo aspekto. Manau, kad labiau būtų žvelgiama į geležinkelius ir jų efektyvumą. Kai gaunama 30 milijonų subsidijų. Nežinau, ar tiek jau bus gauta. Reikės pasitikslinti, kai dėl triukšmo. Šiai problemai irgi spręsti reikia europinio požiūrio. Norėčiau, kad jūsų pirmininkavimo laikotarpiu jūs geležinkelių klausimų pasidomėtumėte aktyviau, nes jūs turite žinių, kurių kiti čia neturi. Svarbu kalbėti apie tikrą europinį tinklą. Na ir paskutinis dalykas. Manau, kad svarbu turėti vidaus rinką visoms transporto rūšims. Kol kas to nėra, tikiuosi, kad pirmininkaujant Belgijai šis klausimas pajudės iš mirties taško ir bus laikomas europinio požiūrims. Reikia daugiau europinių infrastruktūrų. Kolega Brepols, prašau. Atsisakau galimybės klausti, tiesiog turizmo ministrė užduos šitą klausimą. Laiko nebėra, tad nebeklausiu. Ganz kurz, Herr Minister, Sie haben mit Ihren ausführlichen Äh, Darlegung natürlich gezeigt hat. Trumpai, trumpai ministrė, kalbėdamas pademonstravote, kad Belgijai e, teko lim, limtis užsimti sudėtingais klausimais transporto politikos, siekiant tinkamos vidaus politikos, e, tai jūs mastote kasdien. Um, matote, kad e, judumo miestuose reikia ir jūsų e, šalyje, ir transporto reikia ir miestų e, judumo reikia, tad džiugu, kad imatės tų problemų aktualių centriniai um, Europai, eurovinietės klausimas labai svarbus yra, uh, tačiau geležinkelių rinkoje taip pat nepasiekėme pakankamai harmonizavimo, tai turėtum, į tai turėtume susikoncentruoti. Uh, geležinkelių paketo išdėstymas nauja redakcija, konkrečiai keleivių teisės turėtų būti jūsų dėmesio centre. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai ginčas tarp politikų iš e, regioninio transporto sektorių, kai kalba eina apie finansavimo panaudojimo investicijoms į transporto sektorių. Manau, turėtumėm e, apie tai kalbėti išsiaiškinti, kur pirmo tikslo regionai yra. Jeigu pažvelgtumėme pirmą. Uh, e, E, pirmo tikslo e, regioną Ispanijoje ir infrastruktūros panaudojimą. Ta pati būtų galima pasakyti apie Portugaliją, Graikiją, e, Ispaniją, apie naujasias valstybės narės, rytų Vokietiją. Jei susitartumėm, kad pagrindinės lėšos eitų pagrindiniams ašims, tai tuomet Europa turėtų puikią transporto infrastruktūrą. Pane Cipo. Ačiū pirmininkė. Trumpai, ministrė, Dunojų strategija yra dalis pirmininkaujančių valstybių programos. Kokią svarbą teikiate šiai strategijai? Antras klausimas. Kaip numatote pasinaudoti laikotarpio vidurio peržiūrą finansinės perspektyvos? tai, kaip pasinaudosite ta peržiūra finansinės perspektyvos laikotarpio vidurio, kad e, valstybės narės, kurios nepakankamai pasinaudojo struktūrinę e, paramą transporto infrastruktūrai, tai galėtų padaryti e, antrą laikotarpio, antroje laikotarpio dalyje. Ačiū. Pane Hanna Ačiū, kalbėsiu trumpai, kadangi laikas vėlyvas, pritarčiau poniai Jalai Sender. Dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo tai yra svarbu ir turėtumėm tinkamai dirbti kartu dirbti. Ir galiausiai klausimas, ar turėtumėt poziciją dėl giga. Uh, gigalainerių leidimo, nors galbūt primkančiai valstybei tai nėra pagrindinis prioritetas. Ačiū, pane Lichtenberger. Ačiū. Turiu tais klausimus ministrui. Pirma, dėl eurovinietės. Sakote, kad visa našta transporto neturėtų išaukti. O kaip jūs susijęsite tos du dalykus, turiu galvoje išorės transporto, nes išorės kaštus, nes e, išorės kaštus e, sumoka ne transporto sektorius. Tai kaip jūs suderinsite to, to, tos du dalykus, iš, išorės kaštai ir eurovinietė. E, toliau transporto protokolas dar nesudarytas yra ir po šešių metų bus galų galiai sudarytas, kaip jūs tai galite padaryti. Bet to kalbėjote apie keleivių teisės. Ir man susidarė įspūdis, kad jūs e, keleivius vertinote kaip trukdį e, transportui. Sąlygos be to nevienodos ir reikia užtikrinti vienodas sąlygas, kad būtų vienodos e, taisyklės O e, iš tikrųjų, iš tikrųjų nereikėtų atsisakyti miestų ir tolimo susikimo auto, autobuso, nors ten taikomas kitokios taisyklės negu, pavyzdžiui, oro transporto srityje. Ačiū paskutinis kalbėtojas, ponas Klausas. Taip, ambicingi tikslai puiku, bet kaip aš žvelgiu su programą, šiek tiek mane gazdina tai, kad bus žadama labai daug ir nebus e, įmanoma ištiesėti tų pražiūrų. Žadate e, sumanę transporto sistemą, tačiau iki kuomet tai bus ir kokios sudamos dalis bus. Na, o kaip su vairavimo sąlygų gerinimu? Turime problemą. Pone Veikmens laukia mūsų labai kantriai. Dėkoju kolegoms už tai, kad kalbėjau trumpai, bet jie uždavė vėl visą seriją klausimų. Nemanau, kad atsakysite į tuos 20 specifinių klausimų dabar, nes laiko labai pritrūks. Tikiuosi, kad jūsų geografinis artimumas mums padėjęs susitikti netrukus. Na štai, sakoma, kad jokios kliūtis nesutrukdys mums susitikti, nes iš tikrųjų jūs gebate kalbėti visomis tomis temomis, kurios mus domina. Dėl to diskusijos yra labai turiningos, tačiau problema išlieka, nes laiko trūksta. Turizmo ministrė jau yra čia. Atsakyti, manau, jūs negalėsite visus klausimus. Tiesiog mes tikimės, kad jūs atvyksite dar į mūsų posėdžius, kad mes galėtume užbaigti tas diskusijas. Aš manau, kad e, po atostogų tas susitikimas bus dar turiningesnis, įdomesnis. Ir tuo met, kai tik galėsite, kai tik sutiksite, vėl kviesime jūs į savo posėdį. Mes, manau, temos tikrai neišsėmėme, nes jūs turėjote labai daug ką mums pasakyti. Dėkuoju Jums. Pone pirmininkė. Turiu klausimą, ponius Rainer, dėl vertimo, dėl gigalinijų. Nesupratau buvo kalbama apie me, mega sunkvežimius namuosius, kurie gali gabenti iki 60 tonų krovinių. Galėčiau atsakyti jums raštu. Pirmininko valia man įstatymas, sako ponas ministras. Je vous laisse un mot de conclusion quand même. Bet apibendrinimų žodelį norėčiau jums suteikti, nes diskusijos buvo tikrai labai turtingos. Apibendrinimui, kaip jau sakiau, savo įvadinėme žodį. Norėčiau pasakyti, kad iššūkių yra daug, o valia žengti į priekį taip pat yra didelė. Manau, kad galime pasiekti pažangos, jeigu bus pakankamai koordinavimo tarp komisijos tarybos ir parlamento. Nes aš iš tiesų manau, Tai yra mano gilus įsitikinimas. Jeigu norime kalbėti apie vieningą Europą, apie vieningą rinką, transportas čia vaidina esminį vaidmenį. Europos vienybę sukurti galima tik remiantis transportu, kuris sklandžiai veikia ir kuris veikia harmoningai, numačius visiems vienodą žaidimo taisyklės nekraipant konkurencijos ir neskatinant vieno sektoriaus kitų sąskaitą. Tiek makroekonominių, tiek ekologinių, tiek saugumo požiūrių mes turime įvertinti visus turimus elementus, kad galėtume padaryti teisingus pasirinkimus, Visko įgyvendinti per tą mūsų pirmininkavimo pusmetį gal nepavyks, bet manau, kad baigiantis mūsų pirmininkavimui bus pasirinktos aiškios kryptis, aiškios gairės, kurios leis dirbti toliau ir pasiekti reikiamų rezultatų. Ir visa tai yra mūsų visų labui, ekonominės, e, e, ekonominės mūsų struktūros labui. Transportas yra reikalingas, tačiau taisyklės taip pat reikalingos, kad transportas būtų priimtinas visiems europiečiams ir suprantamas taip pat. Ačiū. Euh, Pirmininkas, jūsų visų vardų dėkoju už šias įdomias diskusijas, pono ministrui. Aš manau, kad šioje salėje jūs jau sulaukėte palaikymo ir sąjungininkų, kurie rems jūsų siūlymus. Kviečiu dar kartą po atostogų apsilankyti vėl mūsų posėdėje, nes tas apetitas susitikimams po jūsų šiandienos diskusijų su mumis tikrai auga. Wer ist da? Bon, voilà, mesdames et messieurs, je sollicite. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, kreipiuosi jūs prašydamas dar šiek tiek dėmesio antrajai mūsų popietės darbų pusiai. Dėkoju poniai Veikmans, Belgijos turizmo ministrė atvykusiai į posėdį. Est-ce que Euh, euh, Ar būtų galima labai tyliai spręsti asmeninius klausimus arba juos spręsti už salės durų? Taigi dėkoju dar kartą poniai Veikmans už vizitą į mūsų komitetą. Pirmą kartą lankosi turizmo ministrė mūsų komitete po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Taigi Ji yra atsakinga už mūsų rūpimas sritį. Dėkoju už kantrybę, ponė ministrė. Ir jūsų kantrybę nebepiknaudžiausiu, iš karto perduosiu jums žodį. Prašau. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Zu Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, norėčiau pažymėti, kad ne mano kaltė, kad mano kolegai nebu, nebuvo sutikta galimybė atsakyti, bet jeigu jam seksis, galbūt dar nekartais pas jūs lankytis. Ir dabar aš norėčiau kalbėti apie Belgijos prioritetus turizmo srityje, norėčiau jums pristatyti tos prioritetus. Esu tikra, kad keitimasis nuomonėmis su transporto ir turizmo komitetu uh, bus e, e, dinamiškas, e, kiek žinome, tai paprastai būna, tai mus labai džiugina ir norėčiau pasakyti, kad po šios diskusijos aš ir mano kolegos esam pasirengę atsakyti jums į bet kokius papildomus klausimus, aptarti visus kitus dalykus. Tikrai tam galėsime skirti laiko. Prieš aptariant pirmininkaujančios Belgijos turizmo prioritetus, norėčiau išsakyti viesą, vieną mintį. Esu tikra, daug apie tai girdėjote, taip pat e, kai ir e, premjeras čia lankėsi, e, Belgijos sistema turi tam tikrų ypatumų. E, dar nebaigtos diskusijos dėl naujos vyriausybės sudarimo Belgijoje, tačiau nei, tai nepadarys įtakos turizmo sričiai. Labai svarbu tai akcentuoti. Pirmininkaujančios valstybės programa dar e, dar tinkamai neperkelta, ne, e, bet turizmas yra regioninės e, ir e, savivaldos valdžios institucijų atsakomybė. Taigi regionai yra už tai atsakingi ir ta programa, kurią dabar jums pristatysiu, bus suderinta su mano kolegomis per paskutinius rinkimus uh, nieko, ne, nieko nepasikeitė, e, tebėra tie patys ministrai ir norėčiau pakartoti, e, kad na, padarysime viską, kad pateisintume jūsų lūkesčius pirmininkaujančios Belgijos atžvilgių. Belgija pirmininkaus kartu pirmininkauja kartu su Ispanija ir Vengrija, toks pirmininkaujančių valstybių trejetas. Ir pirmą kartą dirbame e, pirmininkaujančių valstybių trejetą. Norėčiau e, pakartoti pirmininkavusios e, Ispanijos ministrui mes, Meskidai už atliktą darbą už labai svarbės jau užimtas pozicijas turizmo klausimais. Lisabono e, sutarties 195 e, e, straipsnis čia būtų aktualus, kalbant apie Europos turizmo politikos ateitį. Konkrečiai turėtumėm susikoncentruoti tas priemonės, kurių dabar būtų galima imtis be valstybių narių priemonių turizmo sektorių sudaro 1,8 milijonai e, įmonių. Daugiau negu 10 e, procentų netiesioginio e, BVP tenka šiam sektoriui, 12 procentų darbo vietų. Ir užimtumo e, norma turizmo sektorė kur kas didesnė negu kitose ūkio sektoriuose. Aišku, aš tai tik tai kartoju, jūs ir taip tai žinote ir manau, jog čia svarbu būtų pakalbėti apie turizmo svarbą Europos e, e, Sąjungai, pakalbėti apie turizmo kaip sektoriaus svarbą svarbu kalbėti apie tą e, indėlį, kurį e, gali e, nešti šis sektorius įgyvendinant ES strategiją 20 metams. Turizmo sektoriui didelės įtakos padarė krizės, mes tai suvokėme. Taip pat matome, kad turizmas juda į priekį sparčiau negu kiti ūkto, ūkio sektoriai ir tai yra taip pat svarbus rodiklis tos svarbos, kurią turi turizmas ES strategijai 20-iesiams. Tai horizontalus sektorius tai daro įtaką ES ūkiui ir nacionaliniams ūkiui tokiuose sritise kaip darbo vietos, aplinkosauga, regioninė plėtra, e, turizmas e, visuomet yra e, svarbus tais požiūriais, taip pat ir vartotojų apsaugos požiūrių tai svarbu. Taigi ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai iššūkiai e, turizmui yra nemažai ir įvairūs. Ir e, todėl ateityje ES reikės koreguoti instrumentus, kad jie papildytų vieni kitus ir ministrai ir uh, valstybės sekretoriai susitikę e, balandžio 10 Mandride tai patvirtino ir e, buvo patvirtinta e, vienbalsiai Madrido deklaracija to susitikimo metu. Ir ten numatomas turizmo modelis, toks, kai turizmas būtų socialiai atsakingas, e, valstybės narės e, turi vykdyti konsoliduotą turizmo politiką europinių lygmenių, atsižvelgiant į subsidarumą, remiant e, atsakingą ir etišką turizmą. Vykdant uh, socialiai tvarę, aplinkosauginių požiūrių tvarę e, politiką ir e, valstybės narės e, įsipareigojo naudoti naujas technologijas, dėkti inovacijas turizmo sektoryje, įsipareigojo keistis gerąją praktiką. Deklaracijoje būtent tai raginama daryti, siūloma, kad Europa turėtų būti matomesnė Turizmas neturėtų būti ribojamas, e, turėtų būti aiški Europos pozicija ir pirmininkaujanti e, e, Belgija su džiaugsmu pažymė, kad komisijos komunikate nurodyta, kad Europa yra svarbiausias kelionės tikslas pasaulyje. Taip pat e, matėme, e, kad komisija pasinaudojo rekomendacijomis iš Madrido deklaracijos. Ir e, Europos federacija papildė deklaraciją Komisija dabar numato naują veiksmų sistemą konkurencingumui didinti, tvariam augimui užtikrinti, atsižvelgiant į Lisabono sutartį yra siūloma ne viena europinė ar dvišalė iniciatyva, kad būtų galima E, pasiekti tikslų e, keturiose prioritetinėse sritise. Su tikra, kad esate su tuo susipažinę, tačiau vienas iš tų e, tikslų yra didinti turizmo konkurencingumą, skatinti atsakingo ir tvaraus turizmo plėtrą, plėtoti įvaizdį gerinti Europos įvaizdį kaip E, tvaraus, e, kokybiško e, turizmo centro ir taip pat įtraukti turizmą į sąjungos politiką ir finansavimo instrumentus. Komisija sako, jog ši veiksmų programa bus įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Jie skatina turizmo uh, E, sektoriaus plėtrą, tačiau kokiais prioritetais galėtų remtis pirmininkaujantį Belgiją, e, dirbdama e, kartu su pirmininkavusiai Ispanija, atsižvelgdama į komisijos paskeltus dokumentus. Mums labai svarbu siekti aiškaus tikslo kad būtų labai aiškus pagrindas Europos būsimai transporto, politi atsiprašau, turizmo politikai, uh, Mums reikia vieną kitą papildančių priemonių. Įvykus e, pirmai oficialiai turizmo ministrų e, tarybai bus patvirtintos išvados remiantis komisijos komunikatu ir iš esmės uh, E, tai ir nustatys pagrindą būsimai Europos turizmo politikai. Toks būtų vienas pirmininkaujančios valstybės tikslų, bet to lapkritį yra e, numatytas surenkti Europos turizmo forumas ir e, ten bus kalbama apie <clears throat> veiksmų programos priemonių gyvendinimą. Tuo mes taip pat e, paruošime dirbą kitai pirmininkausiančiai valstybei, Vengrijai, kokios bus pagrindinės e, temos, į kurias susitelks Belgija. E, trumpai pristatysiu tas sritis, kuriuose norėtumėme eiti į priekį. Tai būtų ten e, skatinimas, tai aišku atsispindės išvadose, būtų labai svarbu uh, matyti, kai būtų uh, galima aktyviai gyvendinti atsak atsakingą ir tvarę turizmo uh, politiką. Europoje turėtų būti dirbama tikslingiau toje srityje. Mm, turėtų būti akcentuojamas kokybiškas turizmas. Mes akcentuojame tvarumo kriterijus kaip pagrindinį elementą, kad būtų galima skatinti e, ekonominė plėtra šiame e, sektoriuje, turėtumėm e, tęsti ir ankstesnės politikos e, kryptis, toliau dėti ten pastangas, pavyzdžiui, e, Eden, e, turėtumėm toliau plėtoti turimus tinklus, norėtumėm akcentuoti taip pat kultūrinį turizmą. Uh, kultūra Europoje yra atskiras rytis, ar ji turi būti turizmo dalis. Taip, galima tai susijęti, turizmas turi e, tuo pasinaudoti. Europoje nedidelė teritorija yra didžiulė kultūrinė e, įvairovė. ES lygmenių taip pat e, turizmas turėtų tuo pasinaudoti ir e, mes labai taip pat to norėtumėm, jei, e, jei turizmas nereikštų vien tik tai paplūdimių ir kalnų ar valstybių sostinių. Turizmas turėtų išsiplėsti ir į, į regionus plačiau. Ir kaip matome, Europoje galima sukurti naujus modelius kultūrinio turizmo uh, idėja uh, labiau išriškė, kai kalbame apie kultūrinio paveldo išsaugojimą, pramoninio paveldo uh, išsaugojimą, kultūros uh, sostinių rinkimas, visais tais dalykais galima pasinaudoti labiau. Be to yra klausimų, kuriais diskusijas tik pradėsime, nes tikrai nepavyks mums jų užbaigti. Darbo metodai e, ateityje. Kitas klausimas. Norime keistis e, geriausią praktiką. Kaip tai daryti? Komisija pateikė gerų pasiūlymų, taip pat ir kitose sritise e, skaitmeninė platforma yra numatyta tokiems gerosios praktikos mainams. Tai dar vienas geras pavyzdys, tačiau ar mes norėsime įtraukti Europinių lygmenių ir kitus dalykus, kad būtų galima tęsti plėtrą. Tai reikia akcentuoti diskusijų metu. Mums reikia daugiau žinių apie turizmą, kad būtų galima geriau veikti. Todėl reikia tinkamų uh, E, e, mainų tarp valstybių narių, tarp e, tų, kas dirba toje srityje ir tuomet bus galima išskirti geriausius metodus, kurie nereikalauja bereikalingų struktūrų, bet leidžia gyvendinti efektyvesnę, veiksmingesnę turizmo politiką. Žinoma, tai yra prioritetai, tačiau mes siūlysime Taip pat, kad e, valstybės e, narės labiau pripažintų Europos turizmo e, sektoriaus svarbą. Daugumai jūsų klausimų dėl to nekyla, tačiau iš tiesų tai yra esminės klausimas. Tai neturi būti sutartinis modelis. Mes turime matyti aiškę paramą turizmo sektoriui. Na, tai turi būti pripažinta valstybėse narėse. Ir labai svarbu, kad Europa būtų reklamuojama kaip turizmo traukos e, centras, centras įvairiausiais būdais. Tai ir turėtų būti komunikuojama, e, ta sklaida turėtų būti geresnė per in internetą inovacijos yra svarbios ir, tu, ir turizme, ne, ne, ne tik tai mokslinių tyrimų srityje. Kaip sakiau, tuo galėtų pasinaudoti daugiausia smulkio vidutinio verslo įmonės, tai akivaizdu, kad inovacijų klausimas labai svarbus, taip pat ir naujų technologijų kūrimas ir plėtra, IRT, kiti klausimai taip pat svarbus. Turizmas yra svarbus koziris, kuriant ir plėtojant Europos ekonominę socialinę tapatybę. Tai galima daryti per turizmą, tai jau minėjau. Ir tai būtų e, svarbu socialinis turizmas labai svarbus, ypač turint galvoje, kad yra numatyti kovos su socialinė atskirtim ir skurdu metai. Ką Europa gali duoti, kaip ji gali tai skatinti. Tai taip pat būtų svarbu mums kaip pirmininkaujančiai valstybei. Jau kalbu ketvirtį valandos, kaip ir buvo numatyta, O dabar galbūt galėtumėm e, skirti 45 minutės e, diskusijom. Ačiū už tai, kad manęs išklausėte, nu, o dabar lauksiu jūsų e, klausimų. Ačiū, ponė ministrė. Jūsų pranešimas iš tiesų tilpo 15 minučių ir išgirdom daug informacijos. Pereisime prie koordinatorių. Ponas Matijo Groš turi galimybę klausti pirmas. Vorsitzende, vielen Dank, Frau Präsidentin. Heute Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū. Pone ministrė, pirmą kartą girdžiu sakant, kad turizmas yra Lisabono sutarties dalis ir kad vokiškai kalbanti ministrė pabrėžia šį aspektą būtent čia. Taigi aš nesu vienintelis vokietis, belgas kalbantis vokiškai šioje salėje, kuris teikia puikias idėjas. Tai yra džiugu. Turizmas yra labai svarbis rytis, Jūs lankotės komitete, kur kalbam apie turizmą, apie judumo klausimus. 20 milijonų darbo vietų yra sukurta būtent šiame sektorije. Kai šią temą pradedi žiūrėti būtent per šią prizmę, pamatai, kad visos veiklos rūšys yra glaudžiai susijusios ir kad būtinai reikalingas ryšys tarp judumo ir turizmo. Nes kalbame ne tik apie ekonominį interesą, kad judumas būtų tvariai vystomas, svarbu skatinti turizmą. Mes žinome, kokia didelė yra ES įvairovė, tačiau tai reiškia, kad ir problemos taip pat yra įvairios, nes šalis elgesi taip savotiškai, taip atskirai nuo kitų, kad irgi tarpas tampa sunkiau. Nežinau, kaip jūs žiūrite į šiuos klausimus, nes gyvename šalyje, kuri irgi, sakyčiau, kenčia nuo savo įvairovės. Yra kalnų turizmas, jūrų turizmas. Kaip susijęti visą tai Europoje, kokias turime priemonės. Be abejo, puiku išklausyti idėjų, kad ir čia reiškiamų transporto ir turizmo komitete. Taip pat puiku jas aiškintis. Tačiau klausimas, kuris užžinau, tai yra, o kas mokės už visą tai? Kaip jūs žiūrite į šį aspektą? Nes aš manau, kad svarbu ne tik pateikti geras idėjas, įdomiai pasikeisti nuomonėmis, taip pat svarbu iškelti klausimą, o kaip tas idėjas konkrečiai įgyvendinti, turint tokias finansinės priemonės, kokias turim. Kalbėjome apie tinklus. Jeigu mūsų pirmininkas Brian Simpson dalyvautų posėdėje, jis apsidžiaugtų išgirdęs, kad kalbam apie pramonę. tinklai tarp pramonės ir kultūros miestų yra įdomus klausimas. Tai gali būti pozityvi alternatyva kalnų ar jūrų turizmui. Kalbėjome apie socialinį turizmą. Manau, kad laikui bėgant atsiras galimybė riboto įdumo žmonėms keliauti. Jūs, mes žinome, kad tokių žmonių yra daug. Jų skaičių siekia apie 120 milijonų Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad tai nėra šiaip savo mažuma. Ar yra kokių nors standartų priimta taikytinų nu šiems žmonėms Europos Sąjungoje? Aš suprantu, kad e, kai kalbame apie dvi žvaigždučių viešbučius, e, atskirose valstybėse narėse tos dvi žvaigždutės reiškia skirtingus dalykus. Tačiau aš manau, kad galbūt turėtume daryti pažangą, kad e, bent jau informacija teikiama turistams būtų prieinama. Reikėtų suvienodinti šios reikalus ir tai daryti tam, kad būtume tikri, kad pažanga yra daroma. Mes, aišku, remsime jūs, mes norime, kad idėjos būtų išreikštos tuo pat metu, kad jūs būtų gyvendintos. Ačiū. Matiu. Kolega El Kadraujai. Eh, inderdaad, een grote concentratie Duitsstaat. Ačiū. Pone ministrė, norėčiau padėkoti Jums už įvadinį pasisakymą ir pasakyti iš karto, kad mano frakcija darys viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad Jūs paremtų. Manau, kad turizmas yra labai svarbus sektorius, tačiau tuo pat metu reikia pripažinti, kad mūsų e, siekiai Europoje buvo pernelyg riboti šios rytyje. Pavyzdžiui, transporto sričiai skiriamas daug didesnis vaidmo turizmui, dėmesio skiriama mažiau, tad pastangas reikia dėti. Sektorius e, jūsų kūruojamas yra didelis, ten kūrime daug darbo vietų. Europa yra viena iš mėgstamiausių, ne, jeigu ne pati mėgstamiausia turistų pasirenkama kryptis. Privalu turėti koordinuotą strategiją, kad šis potencialas būtų kuo geriau panaudojamas. Pastangas dėti reikia. Taigi pirmoji pastaba būtų tokia. Lisabono sutartis jau įsigaliojo. Turizmas yra minimas šioje sutartyje tarp prioritetų, svarbiausių prioritetų. Tiesiogiai ir netiesiogiai e, sulaukiama pasiekmių turizmui, kai žvelgiame į keleivių teisės ir jų gynimą, kai žvelgiame infrastruktūros prie to, visą tai turi įtakos turizmui, tačiau galima pasiekti daugiau. Mums reikia daug daugiau koordinavimo. Pavyzdžiui, reikėtų pradėti nuo geresnio statistinės informacijos rinkimo. Tai nėra labai lengva. Nes, pavyzdžiui, viena žvaigždutė nėra, nereiškia to paties atskirose šalyse arba dvi žvaigždutės. O harmonizavimas, sakyčiau, yra būtinas. Po to reikia labiau integruoto požiūrio, reikia atskiro portalo visai Europos Sąjungai. Ir vėlgi reikia dar kartą pagalvoti, kaip geriau tai įgyventinti. Siūlymų buvo pateikta. Tad būtina turėti integruotą bei lietų rezervavimo sistemą. Tai be abejo yra ta iniciatyva, kuri turės įtakos daugeliu sektorių. Mes apie šią sistemą kalbame kalbėdami apie transporto reikalus, bet jūs kaip turizmo E, ministrė, galėtumėte irgi pasakyti, kad tai ir turizmo sektoriui turės teigiamų pasiekmių. Galiausiai reikalingos koordinuotos pastangos, kalbant apie egzistuojančių infrastruktūrų panaudojimą. Svarbu, kad viešbučiai būtų pilni, netgi tada, kai nėra pats karščiausias turizmo sezonas norint patekti į tam tikras vietas, svarbu užtikrinti, kad būtų kelias į tas, vedantis į tas vietas. Tad tai gali padėti naujai atrasti Europą, reikia iškoti naujų turizmo idėjų. Pavyzdžiui, mes pagalvojame ir iškelme idėją dėl pramonės paveldo lankymo. E, žemės ūkio vietovės vėlgi yra ta vieta, kur gali būti visomas turizmas. Manau, kad turizmo kokybė taip pat gali būti pagerinta. Užbaigdamas norėčiau pasakyti štai, kad gali prasidėti diskusijos dėl kai kurių dalykų harmonizavimo, kaip jūs sakėte. Minimalūs kriterijai galėtų būti viena harmonizavimo sritis. E, taip pat galėtų būti harmonizuoti standartai dėl pagalbos neįgaliems žmonėms. žvaigždučių skirimas viešbučiams taip pat galėtų būti harmonizuojamas. Tai nėra viskas labai paprasta, galbūt jūs man pasakytumėte, tačiau reikia uh, susidaryti darbų kalendorių ir bent jau apsiskaičiuoti, kiek laiko reikėtų tam geresniam harmonizavimui pasiekti. Na ir baigdamas norėčiau palinkėti šį pusmetį jums kuo didžiausios sėkmės. Tikiuosi, kad pasieksime jau metų pabaigoje e, reikiamų rezultatų. Ačiū. Pone Meister, prašau. Ačiū pirmininkė. E, Gerbima, gerbiamoji ministrė, labai malonu Jūs matyti čia, mūsų komitete. Galiu atvirai prisipažinti, kad dabar, kai pagal Lisabono sutartį mums suteikti nauji įgaliojimai, uh, atsiveria įvairiausios galimybės, nes niekada Europos lygmenių turizmo taip nebandėme reglamentuoti. Jūs visiškai teisi, šioje srityje atsiveria didžiulės naujų darbo vietų kūrimo galimybės. Taigi dabar, kaip niekad anksčiau, svarbu e, atitinkamai valdyti turizmą, juk žmonės dabar turi vis daugiau laisvo laiko suteikime jiems galimybės jį panaudoti e, kuo naudingiau. Taigi išnaudokime turizmo teikiamą potencialą. Aišku, yra tokių, kurie e, nuskrenda į Maljorką, sėdi paplūdimyje ir geria alų. E, tačiau o, turizmas atveria daug daugiau įvairiausių galimybių. Priklausomai nuo asmenis dominančių atostogų pobūdžio. Europinis turizmo forumas turėtų padėti apibendrinti geriausią praktiką šioje srityje. Taigi mano klausimas būtų toks, kada įvyks pirmieji aptarimai, kada įvyks pirmasis ministrų e, tarybos posėdis, nes tokie oficialūs renginiai taip pat labai svarbus. Be kita ko, e, turėtume informuoti pozityvų ES įvaizdį ir numatyti ateities perspektyvas. Čia atsiveria daug naujų galimybių. Jūs be kita ko minėjote ir socialinį turizmą, kuris yra nemažiau svarbus. E, ne tik dėl to, kad mm, pas mus gyvena daug fizinę negalę turinčių asmenų ar asmenų, kurie neturi pakankamai pajamų, kad galėtų išvykti atostogauti. Galbūt jiems galima pasiūlyti pigesnius variantus nepopuliarių atostogoms metu. Taigi čia atsiveria didžiulės idėjų galimybės. Kalbant apie pramoninį pavaldą, e, Juk esame daug, pavyzdžiui, akmens e, skaldyklų, kur irgi turistam galbūt būtų įdomu apsilankyti. Manau, kad visas tokias idėjas reikėtų panalizuoti, nes tikrai galimybių esame daugybė. mes kalbame ne tik tai apie poreikį nuskraidinti žmonės, sakykime, į Junktinės Amerikos valstijas, kalbame apie poreikį uh, pas mus atvykstantiems turistams suteikti visapusės galimybės. Uh, pasižiūrėkime, kokio populiarumo susilaukė knyga apie Harry Potterį. Tai rodo, kad vaikus patraukti galima įvairiausiais būdais. Kartais e, skaitytojai keliauja savo mėgstamų knygų personažų keliais ar norėdami įsiaiškinti, kaip gyveno jo mėgstamas rašytojas, lankosi vietose, kuris gyveno. Taigi, manau, kad reikėtų, pavyzdžiui, Vokietijoje, Ispanijoje tokiomis galimybėmis pasinaudoti. E, jos, tos idėjos galėtų būti sėtinos su regioninė plėtra. Na, tenka sustoti, bet idėjų yra daugybė. Apibendrindama paminėsiu du aspektus. Visų pirma, e, senos meninę vertę turinčios vietos tai yra potencialas. Ir kitas aspektas, pavyzdžiui, Vokietijoje regione, kur aš gyvenu, yra senas parkas, saugomas nuo 1909 metų. Danijoje tokių parkų yra. Ir iš tikrųjų, E, nacionaliniai parkai, gamtos rezervatai galėtų būti panaudojami turizmo labui, bet ne tam, kad būtų nuskurdinti, o priešingai, kad būtų skatinamas tvarus aplinką tausojantis turizmas. Ačiū. Labai ačiū, ponė Meisner. Pone Kremer. Ačiū. Dėkoju, ponė ministrė, už pranešimą. Esame susitikę jau ne kartą, skaitant ir Madrido posėdį. Taip, turizmas gali padaryti žalos, bet atnešti ir naudos. Sakėme, kad šis sektorius sukuria 20 milijonų darbo vietų, tačiau atneša ir naudo, atneša žalos. Pavyzdžiui, priekrančių regionai yra visiškai nusiaubiami nes turizmas plėtojamas labai neapgalvotai, neapdairiai. Kai kurios rytis buvo taip nusiauptos, kad dabar juose lankytis beveik nebeįmanoma. Taigi svarbu per e, elektroninę bilietų užsakymo sistemą, per įvairias programas bandyti ieškoti tvarumo galimybių. Svarbu užtikrinti galimybės rezervuoti ne tik viešbutį internete, bet ir nusipirkti uh, traukinio biletą. Klimato kaita turėtų būti susieta su uh, turizmo tendencijų formavimu ir reikėtų bandyti mažinti neigiamą e, klimato kaitos poveikį netgi per turizmą, kad išsaugotume uh, tam tikras vietas ateities kartoms. Prieš 30 metų net nemanėme, kad važiavimas dviračių ir būtent tokio pobūdžio turizmas taps toks populiarus. Dabar visoje Europoje driekiasi ištisi dviračių takų maršrutai. E, ponas pirmininkas taip pat yra prisiekęs dviratininkas. Um, Taigi čia pavyzdžių yra daugybė. Galima dviračių takus panaudoti ne tik dviratininkams, bet ir pavyzdžiui piligrimams, nes tokie takai e, iš Norvegijos gali atvesti į Santiago de Compostelo Ita, e, Ispanijoje. E, Taigi galime pasinaudoti ne tik tai upių keliais ir kanalais, bet ir dviračių takais, piligrimų keliais, nes kasmet tais keliais vaikšto milijonai piligrimų. Dabar panaudokime tuos prastus piligriminius kelius dviratininkams. Visoje Europoje net 20 valstybių dabar dalyvauja uh, um, dviratininkų projektuose. Aišku, sudėtinga važiuoti dviračiu, kai vietovė labai kalnuota. Pavyzdžiui, Pirėnų regione būtų sunku visą maršrutą nukeliauti dviračiu, tačiau istorinės vietas galima aplankyti dviračių Nalpėse ar Pirėnuose. Tokių kelių nenutiesime. Tačiau vis dėlto panaudokime tokią galimybę. Kitas dalykas - turizmas ir pramonė. Švieskime visuomenę, rodydami jiems žymės vietas, stiprinkime visuomenės atsakomybę dėl to pa, paveldo saugojimo aplinkos apsaugos. Aišku, Berlyno, Bal Barcelonos, Prancūzijos miestų reklamuoti nereikia. Tačiau smulkus regionai, kurie patys savo jėgomis negali pritraukti turistų, turėtų susilaukti mūsų paramos. Turėtume nepamiršti ir to, kad yra galimybė keliaujant pasimti dviratį, įsidėti jį į TŽV ar Eurolines e, traukinį ir tokiu būdu nukeliauti dar toliau. Neverskime turistų keliauti vienu ar kitu būdu, tegul jie patys pasirenka. Tegul netgi judėjimo negalę turintys asmenys renkasi, o Europos teisės aktai turėtų a, tai palengvinti. Pavyzdžiui, reikėtų skatinti statyti daugiau viešbučių turinčių prieigą neįgaliesiems. Taigi, pirmiausia, norint sukurti e, tokią aplinką, reikia reikiamų teisės aktų. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė ministrė. Leisiu Jums atsakyti į pirmąją seriją klausimų ir pastabų. Paskui leisime klausti kitiems kolegoms. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kalbėjusiesiems už klausimus. aišku yra viena. Turizmas vaidina net ne vieną svarbų vaidmenį. Ir kolegos Kramer ir Maiser minėjo šitą dalyką. Buvo kalbama apie judumo vaidmenį, apie e, turizmo vaidmenį judumą užtikrinant. Kai dėl aplinkos saugos, vėlgi turizmas turi didžiulės reikšmės šiais ryčiai. Jeigu ES nori tapti aktyvi turizmo politikos rytyje, ji negalės pasitenkinti tik tuo, kas buvo nuveikta. Reikės, kad būtų akcentuojami kiti aspektai, tokie kaip, pavyzdžiui, aplinkos apsauga. Ir čia ES turi elgtis ypač aktyviai. Svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp turizmo plėtojimo ir aplinkos apsaugos. E, Šį klausimą kelia daugelis valstybių narių. Tie klausimai tarpusavį susiję ir svarbu yra surasti tuos elementus, kurie galėtų padėti sukurti pridėtinę vertę. Svarbu laikytis tų standartų, kuriuos ES yra nusistačiusi. Visą tai yra be abejo labai svarbu. Išvadose galėsite perskaityti, kad mes pabrėžiame turizmo tvarumo aspektą. Turizmas turi būti netaršus, turizmas turi būti taip pat ir socialinis. Daugelis kalbėjusių tai taip pat pabrėžė. Buvo užduotas klausimas, ar galima imtis reguliavimo dėl to, kad visos turistų struktūros būtų pasiekiamos ribotojų dumo žmonėms. Ne, čia jokių reguliavimo uh, europinių uh, taisyklių nustatyti neįmanoma, bet mes galime siūlyti metodus, kad būtų galima keistis informaciją. E, remdamiesi subsidiarumo principu mes galėtume pasakyti, kad štai ES nori būti turizmui patraukliausia ir geriausia kryptis, tačiau tuo pat metu reikia iškelti klausimus, kaip parodyti, kad turizmas mūsųse yra toks, kaip mes sakome. Reikia parodyti, kad kokybės normos yra griežtos, kad jų laikomasi. Ir tarp šių visų standartų, tarp tų normų yra e, nuostata susijusi su galimybė, e, su priegos galimybė prie šių struktūrų, skaitant ir riboto judumo asmenys. Taigi šiems tikslams siekti sulaukus pritarimo galima pradėti veikti. Tačiau kol kas ES dar negali primesti reguliavimo šioje srityje valstybėms narėms. Tad kol kas valstybės narės čia gali remtis tik savo valia. Visi kartu galime pagalvoti apie metodus, kuriais galime remtis, skatindami pasikeitimus, kad jie vyktų mūsų norima linkme. Būtent apie tai diskusijos ir sukasi. Dauguma valstybių narių dėl to nemato jokių problemų. Jeigu ES bus aktyvi, tai ji bus aktyvi tą kryptim, kaip aš ir apibrėžiau, bus siekiama plėtoti tvarų turizmą, atsakingą turizmą, etišką turizmą, socialinį turizmą. Bent jau tokį požiūrį gins pirmininkaujantį Belgiją. Europos turizmo forumas vyks lapkričio 18-19 dienomis Maltoje. Nežinau, ar čia dalyvauja parlamentarų iš Maltos. Keista, bet regisi, ne, mes sutarėme su maltiečiais, kad pirmininkaujantį Belgiją lapkričio 18-19 šitokį formą rem, renks Maltoje, spalio 12 vyks formali taryba Luksemburgė šį kartą. Vėlgi keista, bet tai bus. Mes savo kolegoms iš Luksemburgo su malonumu deleguojame šio renginio surengimo funkcijas. Tai štai tokie, toks numatytas mūsų darbų grafikas. Būtent tuo remintis stengsime diskutuoti aktyviau kai kuriomis temomis ir paskui stengsime išsiaiškinti, kokias vykdymo priemonės galėtume numatyti. Džiaugiuosi išgirdusi patvirtinant, kad e, būsima ES turizmo politika turi būti plėtojama ten, kur jaučiamas toks poreikis. Kitaip tariant, reikia apibriežti, kokiu kriteriju laikysimės ir kokiu krypčiu, kalbėti tenka apie tvarumą, apie netaršumą. Svarbu taip pat, kad būtų plėtojami tinklai, kad būtų stiprinami regionai, ypač tie, kurie ir nėra pajūrio ar kalnų regionai. Svarbu šioje srityje daryti pažangą ir pasinaudoti tais mūsų turimais kotyriais, kitaip tariant, pasinaudoti kultūros įvairovę, pavyzdžiui. Tai galėtų pasireikšti, pavyzdžiui, kelių rengimų pėstiesiems ar dviratininkams. Buvo pateikta konkrečių siūlymų. Ta yra padaręs ir Luksemburgas. ES e taryba taip pat pasirodė esanti aktyvi dėl tų kultūros kelių įrengimo. Tai yra labai svarbios temos. Jeigu manęs paklaustumėte, ar regioninė politika turi kokios nors įtakos turizmo politiką, atsakyčiau taip, taip. Esu regiono ministrė puikiai žinau, ką tai reiškia e, regiono plėtrai. Jeigu plėtojasi regionas, ten lengviau plėtojasi turizmas ir lengviau dirbti būna kartu su pasienio regionais, bendradarbiauti su jais. Tuomet tampa lengviau spręsti bendras infrastruktūros, pavyzdžiui, problemas. Ši tema tikrai bus viena svarbiausių. Svarbu aktyviai veikti visose srityse, kurios yra susijusios su turizmu. Buvo kalbama apie horizontaliuosius tikslus, regioninę politiką, judumo skatinimą, aplinkosaugos politiką. Būsimoji ES turizmo politika turi papildyti jau dabar egzistuojančius dalykus ES ir valstybių narių lygių. Tai štai tokią struktūrą esame numatę. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus ir pastabas, kai dėl taisyklių harmonizavimo aš apie tai e, apie tos standartus kalbėdama turėjau omenyje riboto judumo asmenys. Tačiau manau, kad reikėtų siekti daugiau. Bet vėlgi, ES lygių reguliavimo būti negali dėl taisyklių harmonizavimo, nes Lisabono sutartis mums nesuteikia kompetencijos šioje srityje. Tačiau aišku, diskusijos turi vykti. nes norime kokybiško turizmo, o jeigu norime kokybiško turizmo, turime sustarti dėl minimalių standartų, kuriuos turime įdėkti. Dėl to turime diskutuoti, turime siekti konsensuso. Tai yra vienas iš Belgijos tikslų, tačiau reguliavimo ES lygių nebus. Tai yra akivaizdu. Tiesiog kalbėsime apie metodus, kuriais galėtume pasiremti siekdami pažangos. Buvo paminėta daug pavyzdžių. Vėlgi, turime pasakyti, kad privatus sektorius vaidina ypač svarbu vaidmenį turizmo srityje. Egzistuoja taisyklės, kriterijai, kuriuos tas privatus sektorius turi atitikti. Visose valstybėse narėse nebūtinai yra primetamas vienoks ar kitoks reguliavimas. Dažnai veikia profesinės ar turizmo organizacijos, kurios nustato tas reikiamas taisyklės. Tad mes susidurėme su labai kompleksiška tema. Reikės apie tai aktyviai diskutuoti. Europos turizmo formas bus ta vieta, kur suinteresuoti subjektai galės susitikti ir rūpimas temas aptarti. Kai dėl matomumo pagerinimo turizmo sektoriaus reikės atkreipti ypatingą dėmesį aspektą šioje srityje nereikėtų likti nuo šaly. Aišku, kad turizmo pramonė pati yra pasirengusi pradėti diskusijas. Pirmininkas, ačiū. Pereisime prie antros klausimų serijos. Turime šešis kolegas norinčius klausti. Dvi minutės. Nedaugiau klausimui, nes Kol kas viskas sekasi sklandžiai tvarkyti su laiku, bet norėtume, kad ponios Veikmans neužlaikytume ilgiau negu numatyta, nes jinai turi kitų įsipareigojimų. Pate Haner, prašau. Danke vielmals, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin. Ich freue mich sehr, dass Sie so ambitioniert sind. Pone Haner, ačiū pirmininkė, gerbiamą ministrę. Džiugu matyti, kad uh, pirmininkaujantį Belgiją išsikėlė ambicingus tikslus. Na, norėčiau susikoncentruoti kultūrinį turizmą, tai labai artima austrų širdžiai. Ir e, mes labai dėmesingi esame tokio tipo turizmui. Esu tikra, kad e, bus sunku rasti tinkamus e, tikslus, kurie būtų priimtini visoms ES valstybėm narėm. Galime pasakyti, kad galime pritarti visoms jūsų paminėtoms iniciatyvoms. Svarbu bus rasti tinkamą finansavimą ir svarbus klausimas bus, ar jūs sieksite um, atskiros biudžeto eilutės turizmui, kad būtų galima finansuoti tas iniciatyvas, ar visa tai bus įtraukta prie biudžeto eilutės skirtos bandomiesiams projektams. Taigi, ar biudžete bus numatyta atskira eilutė uh, konkrečioms papildomoms priemonėms skirtoms turizmui. Dar vienas klausimas. Įvairių tipų turizmas. Socialinis turizmas neturėtų būti vienintelis turizmo tipas mūsų dėmesio centre. Reikia, kad turizmas būtų e, teisingas, visiems ES piliečiams, kad tai būtų gerai ir e, turistams ir, ir verslui. Ir e, nu, džiugu, kad yra mėginimų įgyvendinti projektus toje srityje, tačiau esu tikra, kad čia nieko nepasieksime per naktį, nes e, daugiai, daugialypis šis um, aspektas yra ir um, E, galėčiau tik akcentuoti, kad projektai yra geri, ambicingi ir reikia, kad valstybės narės mielai jų ir nori imtųsi. Ačiū, pane, pane Rainer. Dėkoju, pane pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama kartu su ministre labiau struktūruotą diskusiją iškelti. Norėčiau galvoti apie labiau struktūruotą turizmą. Pagal Lisabono sutartį mes turime realią kompetenciją turizmo srityje. 2007 metais pirmininkavo ES Portugalija ir taryba nuo tada nebekėlė jokių turizmo klausimų. Tai aiškiai rodo, koks yra valstybių narių požiūris į šios klausimus. Jūs pateikėte visai įdomių idėjų, tačiau nedaug ką turiu raštu Aš laukiau tikros programos. Pavyzdžiui, tinklalapyje Bilkininkaučius Belgijos tikėjausi rasti informacijos. Ten yra vienas kitas pasiūlymas, konkretus pasiūlymas, kurį aš norėčiau perskaityti, pamatyti raštu. Nes būtų džiugu, kad, kad tie pasiūlymai būtų ne tik gražios idėjos, kurios nebus įgyvenintos. Jūs kalbėjote apie metinį forumą, kuris šiemet bus rengiamas Maltoje. Man regis, tai yra šiek tiek keista. Man, ir jums, ir man, man atrodo, tas sprendimas atrodo keistas. Praeitie šis metinis forumas būdavo, kiek prisimenu, rengiamas toje šalyje, kuri pirmininkauja Europos Sąjungoje. Aš manau, kad mums tai būtų puikia proga. Mes kalbame apie regionų politiką, galėtume geriau parodyti regionų vaidmenį tačiau negirdėjau, kas pagrystų šio renginio organizavimą Maltoje. Aš norėčiau sužinoti, kodėl buvo taip nuspręsta. Jūs minėjote visą seriją temų. Visos tos temos yra be abejo labai įdomios, be jokios abejonės. Tačiau galbūt mes taip pat turėtume pakalbėti ir apie turizmo marketingą. Rinkodara, taip sakant turėtume nepamiršti, kad pasienio regionai turėtų labiau bendradarbiauti. Aš Limburgo regione gyvenu Belgijoje ir matau, kaip mes bendradarbiaujame su Limožo regionu. Mes bendradarbiaujame su Valonija, su pas, Vokietijos pasienio regionais. Manau, kad tokiu būdu pavyksta, nepaisant sienų, visiems sutarti, bendradarbiauti, vystyti, kas mums visiems yra įdomu. kad dėl turizmo krypties nepakanka investuoti į vieną ar kitą regioną. Tarp pasienio regionų turbūt bendradarbiavimas. Tai yra ta idėja, kurią dar galėtume panagrinėti plačiau. Galėtume įsivaizduoti, kad būtų likta studija ar analizė dėl kliūčių, kurias reikia įveikti, jei norime konkurencingo turizmo sektoriaus. Ir čia aš pirmiausia turiu menį vizas ir rinkliavas. Tai yra tikrai niekam nenaudingos kliūtis. Aš manau, kad artimiausiais mėnesiais, tuo bent jau tikiuosi, iš šios srityse bus pasiekta pažangos. Dėkui. Merci, madame. Alors... Ačiū. Kolegė Ajela Sanders turi žodį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Labai atsiprašau, kad e, teko išeiti iš salės, nes e, man skambino iš Ispanijos. Na, pirmiausia, noriu padėkoti poniai ministrai. Pone ministrė, sveikinu Jūs pas mus atvykus. Aš tai turiu straipsnį su Jūsų nuotrauka. Čia prancūzų kalba sakoma, kad siekiant sukurti ES e, turizmo pagrindą reikia turėti reikiamų priemonių. Taip pat esate e, cituojama jūs ir manau, kad jūs pasisakote labai drąsiai, kalbama ir apie finansinę turizmo priemonę. Manau, kad turizmas turi būti e, atitinkamai finansuojamas. Daugelį ankstesnių metų to nebuvo. E, taigi džiugu, kad jūs, kaip sakiau, kalbate taip ryštingai, drąsiai. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakote. kalbate apie komunikatą, kuris yra Belgijos pirmininkavimo pagrindas. Manau, kad Europos kaip turizmo e, vietos pasirinkimas yra sėtinas su Europos patrauklumu. Europa turi būti patraukli ne tik tai uh, visas galimybės turintiems turistams, bet ir, pavyzdžiui, pensininkams, kurie galbūt ir nėra labai turtingi, tačiau vis dėlto gali skirti tam tikrą pensijos dalį kelioniai. Bet aišku, pasirūpinkime ir jų sveikata ir keliavimo galimybėmis nes jeigu sąlygos yra prastos, turistai gali net atsidurti ligoninėse. Kalbėkime ir apie turistams mažiau patrauklius laikotarpius, per kuriuos vis dėlto reikėtų pritraukti e, turistus, kurie gali tuo metu keliauti, e, sudominkime juos mūsų kultūriniu paveldu, mūsų uh, gastronomija. Juk yra daug galimybių. Buvo kalbėta apie vizas, apie Europos reklamavimą, apie jos kaip um, turizmo paskirties vietos uh, įvaizdžio gerinimą. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Manau, kad reikia kokybės, uh, ir saugos standartų. Nebūtinai jie turi būti vienodi visoje ES, tačiau reikia kažkokių tai atskaitos taškų. Pagal tai atitinkamai reikia renkti turizmo specialistus profesionalus. Taip, turime nemažai turizmo mokyklų, Tačiau vis dėlto kalbant apie viešbučių ir turizmo verslą, vis dar vyrauja mintis, kad čia gali dirbti bet kas. Aš tam nepritariu. Mums reikia tam tikro e, Erasmus projekto turisto, e, turizmo specialistams. Be kita ko, Prancūzija uh, vykdo mainus su Ispanija, dabar jau vieni iš kitų galime mokytis, taigi labai svarbu analizuoti situaciją. Ačiū. Labai ačiū toliau, ponas Degrandės Paskualio. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę ministrę. Labai malonu jūs dar kartą čia matyti. susitikome Madride. Tuomet vyko labai įdomios diskusijos, nekartosiu to, ką sakė kolegos. Tiesiog pasakysiu, kad man atrodo, kad krizės metu turizmas galėtų būti tas svertas, tas tiltas e, iš krizės į gerovę. Aš pritariu pasirinktam trijo modeliui. Tai yra E, socialinė ir aplinkosauginė prasme atsakingas modelis. Jūsų užsibriežti tikslai yra labai ambicingi, e, matau tikrai e, labai daug kilnių įsipareigojimų. Jūs ketinate spręsti darbo vietų, gyvenimo gerovės, apgyvendinimo, transporto mobilumo, aplinkosaugos klausimus, nei daug, nei mažai. Manau, kad programa išties labai labai ambicinga. Komunikate pateiktame birželio 30-ąją e, tikrai išsakyti ambicingi tikslai, kalbama be kita ko ir apie subsidiarumo principo laikymasi, Pone ministrė, jums tenka labai svarbus vaidmuo, kalbėjote apie veiksmų koordinavimą ir veiklos organizavimą. Ne jūs, bet kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kad sutartie 195 straipsnis nenumato harmonizacijos e, tokioje srityje kaip turizmas. E, komisaras Tajani kalbėjo apie pridėtinę vertę ir apie prievolę laikyti subsidiarumo principo. Aš manau, kad dabar daug kas priklausys nuo jūsų. Būtent jūs turite numatyti tą pusiausvyrą tarp valstybių narių įgaliojimų, juk tai yra labai subtilus klausimas. Turbūt suprantate, kad nacionaliniai turizmo sektoriai viską nori pasilikti savo ir tokiu būdu jiems atrodo, kad jie konkuruoja su kitomis valstybėmis. E, ir kartais tų sektorių apjungimas gali kelti problemų. Tačiau manau, kad jeigu jums pavyktų E, tikrai e, ta veikla atneštų naudos. E, dabar išgyvename turizmui labai svarbius laikus, taigi dar kartą sveikinu Jūs ir linkiu Jums visokio pasiekmės. Ačiū. Ponas Zeller. Ačiū ministrijai už įžangą tokios sudėtingos ryties. iš tiesų šitas um, labai plati, uh, žmonės vis labiau uh, nori keliauti ir keliauja, ypač išsiplėtus Europos uh, Sąjungai. Ir be to žmonės turi ir daugiau laisvalaikio, kuriuo gali keliauti, žinoma, atsižvelgiant į jų, jų pajamas. Aišku, dėl krizės pajamų mažiau, bet vis tik tai daugiau negu, negu senais laikais. Na, o turizmas sukuria ne pati didžiausia BVP, bet vis tik tai nemažai. Tai iš tiesų yra ekonomikos veiksnys ir turėtumėm kalbėti apie finansinę sistemą, kurią būtų galima skatinti turizmo. Lėšų yra, bet kaip jūs sakėte, struktūrinė politika turėtų būti e, tokia, kad leistų lėšas panaudoti turizmo infrastruktūrai. Jei pažvelgtumėm į turizmo ateitį, nenostabu, kad e, tai dabar yra Lisabono sutarties dalis, kadangi sritis svarbi turizmą ir žmonių norą keliauti galima panaudoti tam, kad žmonės geriau pažintų vieni kitus e, kitose šalise, e, o ne, ne vien tik tai keliautų užsienien, pasižiūrėtų e, porą įdomių vietų ir vien tik tai vyktų į atostogas aplinkai pakeisti. Turizmas svarbus ekonominis veiksnys ir uh, Um, daug regionų, gali, didelių regionų galėtų tuo pasinaudoti, e, skatinti savo ūkio e, plėtrai. E, aišku, galimas ir pavojus kultūros suvienodėjimo. Jei turizmas plėsis, taps tikra, tikra turizmo industrija. Tuo pačiu matyti, kad nebuvo deramai stebimos tendencijos ir plėtra nebuvo um, sisteminga, um, didėjo individualus uh, turizmas ir uh, Pavyzdžiui, e, Berlyne e, turizmo sektorius išaugo 20 procentų per e, pastaruosius keliarius metus, neplaningai buvo statomi viešbučiai ir kai kur po to įvyko didelis smukimas. 20-30 procentų prarasta labai daug darbo vietų vien dėl to, kad turistai pradėjo keliauti kitur. Uh, ir manau, jog čia svarbu būtų panagrinėti politinę sistemą, kurią jūs e, apibrėžėt. Apie tai kalbama ir komisijos komunikate. Tai turėtų e, padaryti ES giliau, įvertinti, atlikti gilesnę analizę įvykusios turizmo e, plėtros. Uh, kokios tendencijos stiprėja, kokios silpnėja, kad galėtumėm pasimokyti ateičiai. Ir galiausia, tai labai svarbu ir transporto sektorio plėtrai, nes kelionėms juk to reikia, tad labai reikėtų susijęti uh, turizmą ir, ir transportą ir turėtų būti tarp dalykinės e, komitetas e, parlamente. Žmonės turi galėti ir individualiai keliauti, ir susitikti naujų žmonių keliaudami, todėl tam turėtų būti plėtojamas ir transportas įvairios jo rūšis, ar tai būtų iššūkis ateičiai Europai. Ačiū, pane Tikau. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už tai, kad pas mus šiandien atvykote. Norėčiau trumpai paklausti Ar pirmininkaujantį Belgiją toliau tęs pirmininkavusios Ispanijos iniciatyvą e, skirtą socialiniam turizmui. Kalipso e, programa baigta. E, komisija ketino pateikti gairias skirtą socialiniai turizmui valstybėse narėse. Ir norėčiau sužinoti, ar pirmininkaujantį Belgiją tęs šią iniciatyvą ir dar tam pačiam kontekste norėčiau pabrėžti tai, kad dabar labai nedaug neįgaliųjų keliauja. Ne tik tam, kad patektų iš taško į tašką, va, jie nenori vykti į turistinės keliones, į, į kruizus ir todėl turėtumėm galvoti, uh, E, ne vien tik tai apie transportą, turėtumėm galvoti apie neįgaliųjų teisės apskritai. Turizmo paslaugų sektoriuje. Ir e, dar vienas dalykas. E, direktyva skirta kelionių paketams. Komisija pažadėjo peržiūrėti tai. Imko komitetas parlamente buvo inicijavęs diskusijas šio klausimu ir aš norėčiau iš jūsų sužinoti, kokios perspektyvos šioje srityje. Ar, ar tai esate numatę darbų sąraše savo pirmininkavimo metu? Ačiū. Pone Tykal, prie visų klausimų norėčiau pridėti porą klausimų, kurie kilo man pačiam. Manau, kad visa, kas buvo pasakyta, yra labai įdomu, tačiau pana Zeller minėjo tą faktą, kad turizmas yra kažko, tam tikras rytis, kažkas, kas yra susijęs su visa eilės ryčių, tad labai sunku įtraukti turizmo aspektus į atskiras politikas. Pirmas man kilęs klausimas būtų štai koks. Pone Ajala Sanders kėlė šį klausimą ir sakė, kad nėra jokių politinių instrumentų ar vektorių, kurie Europos parlamente ar Europos komisijoje ar mūsų institucijose e, būtų panaudoti specialiai turizmo plėtrai. Egzistuoja tam tikri tie dalykai, kurie yra išskirstyti po visur, kai kas nulemiama taryboje, kai kas parlamente, kai kas visur. Galima būtų sakyti, na štai remkite tuos veiksmus, kuriuos šiandien aptarėme. Tačiau paskui galiausiai reikia ieškoti lėšų - žemės, ūkio, kaimo plėtros, e, jūrų apsaugos ir panašiai. Ir susidaro toks įspūdis, kad renkami seni žaislai, kad juos būtų galima išdalinti vaikų namuose kadangi nėra galimybių nusipirkti parduotuviai naujų žaislų. Tad e, čia aš manyčiau kyla rimta labai problema. Ar manote kartu su komisija pagalvoti apie tai, kokios priemonės galėtų būti sukurtos ir pasitelktos, jos būtų juridinės ar finansinės ar kitokios, kad būtų galima aiškiai išsiaiškinti, kokiomis priemonėmis disponuojame, kad galėtume vykdyti, pavyzdžiui, kultūros politiką. Dar porą pastabų. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad yra vidaus rinka ir išorės rinka, kur ir tos dvi tarpusavėje skiriasi? Aš manau, kad, manyčiau, čia reikia labai aiškių žingsnių imtis. Juk su Brazilijos ar Amerikos partneriais kalba visai apie kitus dalykus negu, negu apie Europos. Negu kalbėtume su Europos partneriais. Ar galėtume kalbėti apie šios rinkos, kaip ir kitų rinkų atvėrimą? Kalbėjome apie konkurenciją, problemos čia tos pačios kaip ir kitose sektoriuose. Ir dar porą paskutinių pastabų, kurių viena dėl mokymo. Manau, kad yra labai svarbu turėti mokymo programą, kad turizmo profesijos labai dažnai yra nepakankamai, tie tiksliau to darbo turizmus ir jie dirba nepakankamai kvalifikuoti žmonės, dirbama mėgėjiškai. Tai nėra gerai. Kalbėjau taip pat apie aplinkosaugą. Ar bus siūloma diskusijos mąstymas? Mes žinome, kad turizmas gali pakeisti aplinką, bet aplinka gali pakeisti turizmą. Pavyzdžiui, vykstant klimato kaitai įtaka, pavyzdžiui, kalnų vietovėms ar viduržėmio jūros pakrantėms arba šiaurės kai kuriems kraštams ir bus neišvengiama. Ar yra kas nors mąstoma šiuo klausimu? Žodis jums, ponė ministrė, atsakykite. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo pabaigos. Juolab, kad man tai suteikia progą sugrįžti prie tų dalykų, apie kuriuos jau kalbėjau pradžioje. Aišku, turizmas yra ta politika, kur yra labai svarbi, tai yra tam tikrų požiūrių struktūrinė politika, vystimosi politika, kuri ES turi būti svarbi, tai yra akivaizdu. turizmas buvo įtrauktas į Sabono sutartį, tuo būdu šis sritis įgyjo naują statusą. Dėl to buvo susitarta, buvo susitarta taip pat ir dėl subsidiarumo principo. Aš tai jau sakiau, kad čia šiame sektoriu valstybės veikia savo valia, savanoriškai. Aišku, ambicingų tikslų pirmininkaujantį Belgiją turi, teikdama siūlymus, nes norima pasiekti maksimumą ką pavyks nuveikti realybėje, čia jau kitas reikalas, tačiau diskusijos yra aiškios, mes esame įsitikinę, kad norime turėti sėkmingą turizmo sektorių ES vidaus rinkoje ir išorėje. Ir jeigu šito norime, tai tuomet turime sudėlioti kai kuriuos akcentus, kai ką pabrėžti, nustatyti prioritetus ir pasirūpinti, kad e, spalio mėnesio diskusijos apie jos klausimus būtų kalbama. Kai kalbame apie vidaus rinką, kalbame ne apie tos pačius dalykus, kaip, kaip apie išorės rinką. Komisija savo komunikate šios dalykus yra aiškiai atskyrusi. Kai kalbu apie didesnio matomumo suteikimą Europos Sąjungai, pirmiausia, tai yra e, matomumas išorės rinkose. Kaip ketinama tai daryti? Aš aišku, Žinoma, dempingo negaliu siūlyti imtis, čia yra tiesiog toks neišmintingas pavyzdys. Tačiau dempingo imtis nevalia. Galiu tik tai e, teikti tvarius siūlymus, patrauklius siūlymus ir geresnius negu tie, kurie nori matyti turistus vykstančius kitur. Apie tai yra kalbama komisijos komunikate, apie tai yra kalb... buvo kalbama ministrų susitikime Medride. Esant tokiam kontekstui, yra visa eilė aspektų, kurių nevalia pamiršti, aš jų čia visų nevardinsiu. Pone Ajela Sender ar štai pirmininkas minėjo kai kurios aspektus mokymas vaidina ypač reikšmingą vaidmenį šioje srityje. Jei noriu teikti kokybiškas turizmo paslaugos, man reikėtų turėti kvalifikuotą personalą. Tai regis irgi yra akivaizdu. Galiausiai socialinis turizmo tvarumas. Reikia investuoti į darbuotojų mokymą, investuoti į žmonės, visą tai yra labai svarbu ir man atrodo, ES jau gerų instrumentų yra šioje srityje. Galima įsivaizduoti, kad mokant darbuotojus turizmo aspektas e, turizmo aspektas gali būti įtrauktas Pavyzdžiui, programa Leonardo ir panašiai gali būti panaudota turizmo sektorių dirbančių žmonių mokymui. Kai kalbu apie stru, geresnę struktūrą, aš pirmiausia turiu galvoje reguliavimą. Apie tai jau kalbėjau kiti pasisakiusiai, kai kalbam apie tas vadinamas linijinės užduotis, tai reikia pirmiausia pabrėžti tą linijiškumą, kokį vaidmenį vaidina turizmas visose srityse kad tose srityse turizmas taptų tuo aspektu, kuriuo visada atsižvelgiama planuojant ateitį. Pavyzdžiui, vartotojų apsauga yra taip pat vienas iš aspektų susijusių su turizmu. Apie tai yra kalbama e, direktyvoje dėl kelionių kainų, pavyzdžiui. Atsakant į klausimą dėl darbo tvarkės. Norėčiau pasakyti štai, ką mes remiame Europos komisiją. E, svarbu, kad darbas judėtų pirmin, negaliu jums pateikti konkrečių datų. Žinau tik, kad ponas Manjet, mano kolega, dirbs kartu su komisarė Reding, darbas jau yra prasidėjęs šio klausimu vartotojų teisų apsaugų kryptimi dirbama. Yra kitų gerų pavyzdžių, kurie buvo minėti, kalbėjome apie judumą ir ne kartą. Ir čia vėlgi galima dar siekti pažangos, pirmiausia, struktūrinių požiūrių. Tai, kas buvo pasakyta, yra savaime suprantami dalykai. Kyla visai lė užduočių. Svarbu tinkamai tas užduotis struktūruoti, jei norime kokybiško ir tvaraus turizmo, jei norime kokybiškos politikos, turime aktyviai veikti svarbu nepamiršti ne vieno iš tų elementų, kuriuos aš paminėjau. Tačiau mes visiškos niveliacijos nenorime. Nenorime, kad turizmas būtų visiškai niveliuotas ES. Tai prieštarautų tam, ką galime pasiūlyti turizmo srityje. Vienose srityse niveliavimas ir, e, yra reikalingas, tačiau kitose jo nereikia. Mes turime iškoti nediveliacijos turime kreipti dėmesį į įvairovės skatinimą. Tai yra mūsų pridėtinė vertė, tai yra mūsų lemia, le, lemiami bruožai, kuriuos turime panaudoti turizmui plėtoti. Manau, kad turizmo sektorius tą jau suprato. Turizmo sektoriaus žmonėms nebereikia aiškinti, ką jie turi daryti. Jie puikiai žino, ką jie gali parduoti ir ko negali. Klausimas yra toks, kokie turėtų būti nustatyti kokybės kriterijai. Mes galbūt galėtume dėl to susitarti, kad galėtume savo tikslų geriau pasiekti. Maltoje vykstantis forumas, sakote, atrodo keistai. Gali pasirodyti, kad tai yra keista, tačiau juk ne pirmą kartą ES forumas vyksta kitoje vietoje, o ne pirmininkaujančioje valstybėje. Šis forumas Briuselėje šiemet nevyko dėl to, kad pernai šis renginys vyko Briuselėje. Pernai Čekijos Respublika turizmo forumą surengė Briuselėje, Europos komisija apsėmė šį renginį organizuoti, tad mes pasirinkome šį renginį organizuoti Maltoje, kadangi turime užmesgę gerus bendradarbiavimo ryšius su šia šalimi ir su komisija. Tad visi nusprendėme šį renginį šiemet sušaukti Maltoje. Tai nėra kažkas negatyvaus. Tai tiesiog yra dar viena proga. Mes dar kartą parodysime, kad kaip jau yra nekarta buvę, kai kalbame apie bendradarbiavimą, Belgija labai atvirai suvokia bendradarbiavimą. Manau, kad tai yra greičiausiai pliusas mūsų šaliai, ne minusas. Taip pat buvo kalbama apie turizmo rinkodarą. Dažnai dėl to yra priekaištaujama sektoriaus atstovams. Ir čia vėl kyla ES matomumo išorės rinkose klausimas. Galime save pateikti bendrai Tam jau yra iniciatyvų, kurios gali būti vystomos šią dvasę. Tačiau svarbu pagerinti tai, kaip mes prisistatome likusiai pasaulio daliai ir ką mes siūlome. Visus tuos aspektus turime tarpusavį suderinti ir išspręsti mums svarbiausias užduotis. Kas tai yra? Man atrodo, kad svarbiausia yra padėti labai tvirtą ir aišku pagrindą. Aš jau sakiau, kas yra Belgijos pirmininkaujančios valstybės prioritetas, o būtent e, turėti aišku pagrindą. Visi skirtingai suprantame, kas turi, kokia turėtų būti būsima ES turizmo politika. Remiamės 195 straipsnių, visą tai yra gerai, tačiau mums reikia dar rasti konsensusą. Mūsų E, požiūrius ir jinai savanoriškas, laisvanoriškas, tačiau turime būti ambicingi. Atsakydama į tai, kodėl dar neparengė vadinamojo non-paper ir kodėl jo nėra internete, galėčiau pasakyti, kad birželio 30 dieną buvo paskelbtas komisijos komunikatas ir mes dabar kaip tik prie šio klausimo dirbame ir bandome uh, E, šį dokumentą parengti. Spalio mėnesį įteiksime ministrams. Mes dabar dirbame prie šitų klausimų. Jums jau šiek tiek prasitariau, kas turėtų būti išvadose. Kalbėjom apie socialinį turizmą. Norėčiau pasakyti, jog man džiugu dėl to, kad komisija remia šitą žygį Europos parlamentas taip pat kiekvienas nori tęsti būtent šią dvasę. Dėl Kalipso programos užduotas klausimas. Pirmininkaujantį Belgiją nori ir šiuo klausimu dirbti, aktyviai plėtoti socialinį turizmą. Tad remiame komunikate išreikštą idėją, nes komisija dėl Kalipso programos siūlo bendradarbiauti, numatyti programas susijusias su jaunimu, su mažas pajamas gaunančiomis šeimomis, su pagyvenusiais žmonėmis. Tai štai, visa tai yra tie dalykai, kurie mūsų supratimu padeda užtikrinti socialinį turizmą. Turime susitarti dėl daugelio dalykų ir čia ES galėtų tarti savo žodį. Ministrų ir parlamentų mėgstamiausia tema - finansai, nes jų dėka tie projektai tampa kūnu. Mes išgirdome visą eilę gražių idėjų, o kaip jas konkretizuoti, kokias galimybės tam turime. Diskutuodami apie visą tai, ką aš jums sakiau, diskutuojame ir apie finansinę perspektyvą. Tad šiame kontekste reikės pasižiūrėti, ar bus įmanoma numatyti aišku skyrių, kur būtų kalbama apie turizmą ir jo finansavimą. Savo komunikate komisija atsargiai ištreiškė šio klausimu. Ir manyčiau, kad neveltui taip atsitiko, nes kalbama apie jau egzistuojančius instrumentus ir priemonės skirtus turizmui finansuoti. Visa tai yra gerai, tačiau būtų puiku, jeigu dėmesys būtų atkreiptas į realią politinę padėtį pirmininkaujantį Belgiją visą tai iškels į pirmąją vietą. Visais atvejais. Kai jau susitartė Lisabono sutarties valstybės narius, turizmas tampa europinė sritimi, kur ES turi aktyviai veikti greta valstybių narių. Tačiau norėčiau pasakyti, kad dėl to reikia būti aktyviems, reikia veikti, o paskui jau turėti reikiamas finansinės priemonės. Kokią formą, tai yra klaustukas dar kol kas, apie tai turėtume dar diskutuoti, susitarti. Tačiau jeigu nebūtų numatyta pakankamai finansinių priemonių, tai prieštarautų tam, dėl ko buvo susitarta. O Lisabono sutartis buvo įgyvendinta jį įsigalėjo, tad reikia gyveninti tai, ką numato Lisabono sutartis. Reikia rasti konsensusą tarp 27 valstybių narių, kad būtų galima užtikrinti geresnį matomumą, įskaitant ir finansinį turizmo matomumą. Pirmininkas, ačiū ponė ministrė už jūsų atvykimą į posėdį, už tą pirmą kontaktą kuris turėtų tęstis. Aišku, atvykti čia pirmo vizito yra tikrai įdomu. Mums buvo įdomu su jumis diskutuoti. Jūs atrodo aiškiai matote, kokie yra sunkumai struktūriniai, finansiniai ir kiti. Tačiau kita vertus perspektyvos taip pat yra nemenkos. Galvoju, kad visi posėdį dalyvavę kolegos pagalvos per artimiausią mėnesį apie tai, kokį vaidmenį vaidina turizmas, o jūs tuo tarpu nuveikti vieną kitą praktinį darbą. Jie tikiuosi savo atostogas skirstam, kad galėtų vietose išanalizuoti, kokio praktinių problemų gali kilti e, turizmo srityje, ar restoranuose maistas geras, ar viešbučiai geri, ar yra kur padėti dviratį atvykus į viešbutį ir panašiai. Dėkuoju, ponė ministrė.